Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich Labas rytas, mėly kolegos. Teskime mūsų vakar nutrauktą posėdį ir pradėkime svarstyti dešimtąjį darbo atvarkės klausimą 2011 m. biudžeto vykdymo patvirtinimas, ES bendrasis biudžetas, Europos parlamentas. Svartančių klausimą noriu nuoširdžiai pasveikinti parlamento vicepirmininką, kuris yra atsakingas už parlamento biudžetą, Džanį Pitelą. Sveiki atvykę mūsų komitetą. Taip pat nuoširdžiai noriu pasveikinti parlamento generalinį sekretorių Klausą Velę ir vidaus auditorių Roberą Galviną taip pat atsakingą audito rūmų narį, mano Baudilijo Tomė Mugurūzą. Šio darbo tvarkės klausimų pranešė yra kolegė Vartis Vilė. Ir dabar suteiksiu žodį <clears throat> pristatyti savo pranešimą. Prašau. Labas rytas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasisveikinti su visais posėdžio dalyviais, ypač noriu pasveikinti pono Vėlę. Džiaugiuosi, kad jis atvyko į mūsų komiteto posėdį ir yra pasirengęs su mumis aptarti Europos parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimą. Pagal bendrąjį ES biudžetą yra labai svarbu išsamei įvertinti e, Europos parlamento biudžeto lėš, lėšų panaudojimą. Šiuo metu mes pranešimą buvome e, kartu su vidaus auditoriu ir generaliniais direktoriais siekiame, kad Europos parlamento lėšos būtų panaudotos kuo veiksmingiau, todėl svarbu, kad biudžeto vykdymo patvirtimas vyk, diskusija vyktų konstruktyviai. Aišku, yra sričių, kurias galbūt reikėtų seniau paaiškinti. Tai paminėdama norėčiau padėkoti už visiems už pademonstruotą gerą valią rengiančią pranešimą ir likščioliniai sustikimai bei posėdžiai buvo labai naudingi ir vaisingi. Taip pat noriu padėkoti už man suteiktą garbę ir atsakomybę būti 2011 m. biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešėją. Noriu padėkoti šešėliams pranešėjams už konstruktyvų bendarbiavimą, taip pat savo visai padėjėjų komandai. Man norėčiau keletą aspektų paminėti, kurie mūsų nuomonė yra svarbus mums kaip biudžetą tvirtinančiai institucijai Pavyzdžiui, tokiuose sritise kaip vertimas žodžiu ir raštu buvo sutaupyta nemažai lėšų, kaip ir parlamentarų bei jų padėjėjų kelionėms ir komandiruotėms. Tai kainavo nemažai pastangų ir jėgų, tačiau e, galėjome dėl sutaupytų lėšų sėkmingai toliau tęsti savo darbą. Štai noriu padėkoti ponui, ponui Vėliai 2011 metais e, galėjome taip pat užbaigti tam tikrus 2010-aisiais nebaigtus darbus. Noriu pasveikinti lankytojų centrą, kuris buvo atidarytas 11 metų spalio mėnesį. Jie aplanko labai daug žmonių. Atrodo, kad tai vienas iš, viena iš lankytiniausių vietų Briuselėje ir galėtų tapti pavyzdžių visoms kitoms ES institucijoms. 2011 metais be tų Strasbūrė ir Luksemburgė buvo atliktas akreditavimo internalizavimas, Bruselėje taip pat <clears throat> parlamentas perėmė į savo rankas visiškai saugumo funkcijas, tai pagerino parlamento veiklą. Saugumas, saugumo klausimas dėl per pastarosius metus įvykusių nemalonių įvykių tikrai buvo labai svarbi tema. Įvesta nauja sistema tapo pigesnė ir užtikrina didesnį saugumą. Lygiai iki 2015 metų bus galima sumažinti išlaidą saugumui 16 milijonų eurų. Taigi galima daug teigiamų dalykų paminėti, tačiau e, kai kuriuose srityse padėtį reikia pagerinti. Europos parlamentą kiekvieną dieną aplanko valstybių vyriausybių vadovai iš viso pasaulio. <clears throat> per dieną e, Europos parlamentą aplanko 12 tūkstančių žmonių. Būtų įdomu sužinoti, kada bus patvirtintas projektas, vadinamas Zungo projektas, kurio, kurį gyvendinus bus e, įvesti privalomi magnetiniai leidimai parlamento nariams. Mes norime, kad būtų patvirtintas toks projektas, kuris užtikrintų saugumą ir kartu nesumažintų judėjimo laisvės parlamento narių, jos neapribotų. Minėjau, kad Bruselėje Europos parlamente apsilanko labai daug žmonių, tai daro įtakos taip pat ir maitinimo paslaugų teikimui. Maitin paslaugos buvo numatytos tam tikram asmenų skaičiui, tačiau dabar pasiūla jau nepatenkina paklausos. Noriu paklausti, kada ketinate pritaikyti šias paslaugas naujiems poreikiams. <clears throat> Europos istorijos namų projektas turėtų būti užbaigtas 14 metų rugsėjo mėnesį, tačiau man kyla abejonių šiokių tokių susijusių su projekto finansavimu. Aš šį klausimą jau uždaviau 2012 lapkritį, kuomet jūs lankėtės mūsų komitete, tačiau dabar iš parlamento, koridorių, parlamento koridoriuose išgirdau, kad komisija Europos yra pasirengusi padengti dalį šio projekto išlaidų. Ponas Baroso yra atsiuntęs atitinkamą raštą, jo kopija jums pateikta buvusiam parlamento pirmininkui Buzekui, kuriame pareiškė susidomėjimą ir interesą dalyvauti šio projekto finansavimą. Noriu paklausti, kokią e, lėšų dalį ketina padengti komisija ir tas pasiūlymas yra oficialus. Ir jeigu dar nėra konkrečių pasiūlymų ir informacijos, kada galima būtų jos tikėtis. Kalbant apie darbuotojų skaičių, padėtis yra tokia, kad devyni papildomi etatai e, administratorių ir asistentų lygmenių turėtų būti patvirtinti, iš kur ketinate šios darbuotojus paimti ir kokios sutartys su jomis bus pasirašytos, ar nuolatinės, ar laikinos. Tos papildomos informacijos pageidautume. Taip pat noriu paklausti, kiek Belgijos vyriausybė uh, Ketina prisidėti prie Europos istorijos namų. Žinoma, Briuselio regionas, regionas šis projektas yra naudingas, todėl turėtų prie jo finansiškai prisidėti. Pradžioje minėjau, kad naudingai keitėmės informaciją su auditoriumi vidaus Europos parlamento, panu Galvinu. Diskusijų metu paaiškėjo, kad reikėtų geriau planuoti darbus atskiruose generalinėse direktoratuose ir e, kartais reikia pasitelkti ypatingas darybų procedūras, specialiasias darybų procedūras ir diskusijose nuolat iškildavo tie pats klausimai dėl planavimo darbų koordinavimo. Pone Vėlė, dėl blogo darbų planavimo mes švaistome nemažai išteklių to negalime savo leisti. Kai kurios klausimus atsakymus jau išgirdome, tačiau norėjau dar kartą šį klausimą iškelti, nes man jis yra svarbus. Noriu paklausti, yra numatyta konkreti balsavimo data plenarinėje sesijoje dėl patalpų problemų, kadangi mini plenarinės sesijos negali šiuo metu vykti, sudėtinga yra jas planuoti ir iki gegužės mėnesio 15 dienos turėsime patvirtinti finansavimą. Taip pat norėčiau paklausti, kada galima tikėtis atitinkamo tyrimo dėl e, metalinių struktūrų e, rezultatų. Atrodo, kad 2012 jau <clears throat> turėjome e, tos tyrimo rezultatus paviešinti, tai aš turiu menyje stogo sutvirtinimo metalinės konstrukcijas. Du 2008-aisiais e, įvyko tinkamas nelmingas atsitikimas su e, posėdžių salės stogu Strasbūrė ir esame nustebę ir sunerimę dėl to, kad nėra patikrintos kitų patalpų tvirtimo struktūros dėl Europos parlamento elektroninio pašto sistemos ir sinchronizavimo su mobiliaisiais įtaisais buvo kilę tam tikrų problemų praėjusią savaitę. Kalbėjome su atsakingu pareigūnu. Tačiau jis teigia, kad ne, negali kontroliuoti Europos parlamento serverių, nes jie yra patalpinti kitur, o ne Europos parlamento patalpose. Aš nelabai galiu įsivaizduoti, kad parlamentas negali kontroliuoti savo administruojamos informacijos. Taigi, manau, kad galbūt reikėtų tos serverius laikyti parlamento viduje. Dar vienas dalykas, į kurį atkreipiau dėmesio, susijęs su tuo, kad jei neklystų jūsų tarnybos yra neatsakingos už uh, tam tikrus biudžetinius klausimus, tačiau, pavyzdžiui, tiksliau yra atsakingos už uh, biudžeto vykdymą ir, pavyzdžiui, 20 klausimas susijęs su 11 metų biudžeto vykdymu, jo administravimu. Visą laiką reikia 2011 metų biudžetą vertinti platesnėme kontekste. Man noriu paminėti, kad bandžiau atsižvelgti į visų frakcijų užduotus klausimus. E, tačiau taip pat noriu palikti galimybę ir kolegoms paklausti. Tačiau dar tris klausimus pati noriu užduoti, o kitus pateiksime raštu. Pirmas klausimas susijęs su kelionio agentūra. Daug kolegų skundžiasi dėl jos nustatytų siūlomų kainų. Dažnai galima nusipirkti bilietus pigiau per kitas agentūras ar internetu. Nesulaukėme jokio konkretaus atsakymo į šį klausimą. Buvo atsakyta, kad klausimas nesusijęs su 11 metų biudžetu, ne, tačiau nepaisant to, aš norėčiau gauti apie tai daugiau informacijos. Taip pat būtų uh, neblogai, jeigu pateiktumėte mums tam tikrą išvadą dėl to, kaip įgyvendinamas naujas padėjėjų statutas, jau praėjo metai nuo jo įsigaliojimo ir Europos parlament, tarp parlamentinių ryšių grupių sąnaudos mums taip pat rūpėtų. Dar kartą dėkoju, kad atvykote ir dėkoju Jums už likščiolinę paramą. Ačiū dabar suteiksiu žodį auditorumų atstovui, ponai Mugurūzai. Prašau. Thank you, Chairman. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai. Auditorių rūmai pristatė ataskaitą dėl visų ES institucijų e, biudžeto. ir tai sudaro 7,6 procentus visų mokėjimų atliktų 2011 metais, tai yra susijęs su pensijomis, išmokomis, darbuotojams, atlyginimais, taip pat išlaidoms e, pastatams ir įvairioms technologijoms. E, tai taip pat apima visas administracijas, visų, administracinės visų institucijų išlaidas. Ir tai tos išlaidos atitinka finansinio reglamento nuostatas. Taip pat e, audito rūmai išskyrė atskirus skyrius, kuriuose kalbama apie socialinių išmokų mokėjimą, e, taip pat apie tokias procedūras kaip laikinųjų darbuotojų e, sutarčių pratesimas e, ar nutraukimas ir taip pat e, nuolatinių darbuotojų darbinimas. Ir vertinimas šių visų aspektų yra teigiamas, todėl audito rūmai daro išla, išvadas, kad 2011 metais e, visos išlaidos yra teisėtos Ir taip pat audito rūmai atrado, kad 7 procentai iš 56 e, pavedimų buvo, e, juose buvo rasta klaidų ir todėl klaidų lygis, e, kurį įvert, rado auditų rūmai, yra 0,5 procento. 0,1 procento, atsiprašau ir e, tai atitinka finansinio reglamento reikalavimus. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, yra labai svarbu turėti omenyje, kad audito rūmai teikia savo nuomonę apie visas institucijas ir organizacijas kartu. Todėl mes nerengėme atskiros nuomonės kiekvienai iš šių institucijų. Tačiau audito rūmai atlieka specifinį papildomą darbą su kiekviena institucija atskirai ir įvertina ją kiekvieną atskirai. E, reko, rekomendacijos, kurias audito rūmai teikia e, institucijoms, yra tokios. Visų pirma, e, darbuotojai turi pateikti dokumentus e, įrodančius jų situaciją per tam tikrą laiką. Toliau kitas, kita pastaba. Visos institucijos e, turėtų veikti pagal taisyklės, pagal e, taisyklės įdarbindamas laikinus darbuotojus. Taip pat e, turė, institucijos turėtų užtikrinti, kad e, autorizuoti galioti pareigūnai e, sektų, kaip vyksta e, viešųjų pirkimų procedūros. Toliau dėl Europos parlamento. Audito rūmai rado tam tikrų netikslumų e, išmokose darbuotojams nes e, ak, nebuvo pateikta aktualios ar nebuvo aktualizuota e, parlamento etatinių darbuotojų duomenų bazė, kurioje atsiskleistų jų šeiminė situacija ir panašiai. Taip pat buvo pastebėta, kad medicininės pažymos buvo pas, pristatytos per vėlai ir daugumoje tokių atvejų e, daug, daugum, daugumoje tokių atvejų Ir taip pat buvo padaryta kitų pažeidimų. Ir galiausiai audito rūmai atrado e, trūkumų dviejose viešųjų pirkimų procedūrose. Tai yra atvejis susijęs susijęs su kriterijais, e, kurie yra taikomi pastatų priežiūrai ir, ir spausdinimo e, paslaugoms. E, taip pat auditorumai tikrino, kaip laikomasi jo, jų ankstesnių rekomendacijų ir kalbant apie Europos parlamentą, kalbant apie socialinės išmokas nuolatiniams darbuotojams, auditorumai parodė, pamatė, kad dar liko netikslumų atliekant tokius mokėjimus. Pone pirmininkė, tai yra e, auditorumų išvados susijusios su Europų, Europos parlamentu. Aš mielai atsakysiu visus klausimus, kuriuos e, jūs pateiksite. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju, e, ponia Mukuruza. Dabar suteiksiu žodį e, Europos parlamento vicepirmininkui, jo įžanginiams pastaboms. Prašau, ponė. Grazie, prezidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti e, kont e, vicepirmininkus, visus e, kolegas. E, to komiteto narius. Noriu taip pat e, pasveikinti ir pranešėją, ponę Eva Ortis Vilela. Taip pat e, pasveikinti šešėlinius pranešėjus ir noriu pasakyti jiems ir pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams, kad e, noras užtikrinti, jog biudžetas būtų tinkamai tvarkomas, yra mums labai rūpimas klausimas ir mūsų pareiga. Taip pat e, noriu pasveikinti poną Mugurudzą iš audito rūmų ir džiaugiuosi, kad jo analizė buvo teigiama vertinant mūsų darbą. Taip pat e, sveikinu poną Robertą e, Galviną, parlamento vidaus auditorių. Kaip buvo pasakyta per anksčiau vykusius klausimus, aš buvau anksčiau šio komiteto narys pirmosios mano kadencijos parlamente e, metu ir kaip paprastai tokiuose e, sustikimuose dalyvauja ponas Klaus Vėlė ir Robert Galvin ir tuo būdu bus galima jų pagalba atsakyti visus specifinius klausimus, jeigu jų bus e, pateikta. Šio nuomonė pasikeitimo tikslas yra padiskutuoti dėl biudžeto įvykdymo ir išsiaiškinti, ar iš tikrųjų e, asignavimai, kurie buvo skirti, iš tikrųjų buvo skirti pagal anksčiau priimtus sprendimus. Tų sprendimų sąrašas yra pridėtas. Taip pat jūs e, gavote generalinio sekretoriaus atsakymą dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo ir ten jau buvo atsakyta kai kurios jūsų anksčiau e, pateiktus klausimus ir galbūt bus dar kitų e, klausimų. Na, o norėdamas, o dabar prieš perdodamas e, žodį kitiems kalbėtojams, norėčiau pabrėžti, kad mums labai rūpi dialogas, skaidrumas ir veiksmingumas. Tai yra mūsų darbo pagrindiniai uh, principai ir visų suinteresuotų pusių, kurios dalyvauja biudžetinėje procedūroje, e, darbas kaip tik ir koncentruojasi ties šitais aspektais ir turi būti užtikrinamas. Taip pat e, kartais yra kalbama apie tai, kad būtų galima kvestionuoti kai kuriuos e, politinių struktūrų jau priimtus sprendimus, tačiau tai nebūtų konstruktyvu. E, pranešėja jau e, sakė, jog yra tam tikrų kritinių e, dalykų ir galima kritikuoti kai kurios aspektus ir turime kalbėti apie tai, tačiau turime tai daryti bendradarbiavimo dvasioje ir turime vengti demagogijos tai darydami bei e, nekonkretumo. Generalinis sekretorius aptars šitos e, aspektus papunkčiui ir norėčiau tą progą taip pat e, dar pasakyti, jog e, mes labai gerbėme poną Vidal Kvadras ir kitus kolegas, kurie nuveikė labai svarbu darbą. Ir taip pat patikinu jūs, jog E, esu pasirengęs bendradarbiauti su jumis visais tais klausimais, juk mums labiausiai rūpimas dalykas yra tinkama vadyba ir būtent todėl į pateiktus klausimus atsakysime atvirai ir sąžiningai. Na, o dabar perdodu žodį generaliniam sekretoriui Klausu Vėliai. Ja, dank, Herr vicepirmininkė e, Pitela už draugiškus žodžius. E, kuriais jūs įvertinote šio komiteto kolegų darbą, kadangi mes turime išlaikyti tam tikrus testus ar išbandymus e, čia dirbdami, taigi mes tikrai labai džiugiai priemame jūsų žodžius, o dabar suteiksiu žodį e, generaliniam sekretoriui, ponui Klausui Vėliai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau savo pranešimo pradžioje E, priminti kai kuriuos esminius dalykus susijusius su 2011 metais, nes mes kalbame apie 2011 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Tai buvo tam, tikrai, tam tikra prasme tokie e, pokyčių metai. Iš vienos pusės mes pradėjome veikti pagal Lisabonos sutartį ir turėjome e, prisitaikyti prie, prie tos Lisabonos sutarties. E, įtraukėme 18 e, darbuotojų Europos parlamentą, taip pat e, buvo 35 naujos vietos sukurtos politikos skyri, e, skyriuje, 28 vietos. E, 28 vietos bibliotekoje buvo e, taip pat 100 tūkstančio eurų skirta E, atitinkamiems mokymo pro, projektams. Ir tai yra e, tokie projektai, kurie e, yra svarbus ilgalaikėje perspektyvoje ir jie svarbus taip pat ir biudžeto kontrolės komitetui. Kalbant apie parlamentariumą, galima pasakyti, kad po metų veiklos tai buvo tikrai sėkmingas projek projektas. Pirmaisiais metais jį aplankė 253 tūkstančiai e, lankytojų. Taigi tai tikrai tapo svarbia tokia lankytina vieta Briuselėje, kuri traukia turistus. Man atrodo, kad tai tikrai yra sėkmingas projektas. Taip pat įgyvendiname e, išteklių direkcijos projektą. E, tai reiškia, kad kiekviename generalinėme direktorate mes turime atskirą skyrių, specializuotą skyrių, kuris e, tvarko personalo ir finansų bei informatinius reikalus. Ir šitokio projekto privalumas yra tai, kad mes turime galimybę horizontaliai bendradarbiauti tarp skyrių, pasikeisti gerąją patirtimi ir būti kompetitingais partneriais e, kiekvienam generaliniam direktoratui. Taigi šita priemonė taip pat pasitvirtino. 2011 metų pabaigoje mes e, atnaujinome savo partnerystę Luksemburgė, e, kalbant apie Konrado Adenauero pastato finansavimą. Čia norėčiau padėkoti Luksemburgo miesto vadovybei, ne, Luksemburgo vyriausybei, kuri prisijėmė atitinkamus įsipareigojimus e, ir taip pat ir finansinius įsipareigojimus pavyzdžiui, garantijas nuomai, kurios leido mums tęsti šį projektą. Taip pat e, iš darbuotojų perspektyvos tikriausiai svarbus dalykas buvo tai, kad ir Briuselėje, ir Strasbūre e, mes beveik visur instaliavome belaidžio. Belaidį internetą, yra visur belaidžio interneto ryšys ir buvo skirtos atitinkamos lėšos iš biudžeto tam ir svarbiausia sąlyga buvo, kad mes galėtume e, būti judus ir e, naudotis internetu visur. Taigi e, tai taip pat pasitvirtino šitas projektas, o jūsų komitetas e, papildomą biudžeto eilutę skyrė šiam, šiai užduočiai įgyvendinti. Taip pat buvo jau paminėtas akreditavimo internalizavimas. E, kaip žinote, ankstesniais metais buvo keletas incidentų saugumo srityje, todėl mes ėmėmės tam tikrų priemonių ir aš esu įsitikinęs, kad e, nepakanka tik tai pasamdyti žmonės su uniforma tam, kad būtume saugus. Mums reikia kvalifikuotų darbuotojų, e, žmonių, kurie aktyviai veiktų, kurie e, pažint, pažinotų šią instituciją ir kurie būtų lojalūs šią institucijai, o to negalima tikėtis iš darbuotojų, kurie yra įdarbinti pagal trumpalaikę sutartis, kurie gauna nedidelį atlyginimą, todėl mes padarėme atitinkamas išlaidas ir todėl akreditavimas dabar e, visur yra baigtas. E, ir biuras nusprendė, kad mes e, internalizuosime visą saugumo procesą E, apsaugos e, procedūras ir šitas procesas jau dabar prasidėjo ir aš tikiuosi, kad 2013 metais mes jį ir baigsime. Tokiu būdu bus visiškai sutvarkytos apsutvarkyti apsaugos klausimai Europos parlamente. Ir prieš pereidamas prie konkrečių pranešėjos klausimų norėčiau dar pasakyti e, apie kalbos tarnybos pagerinimo programą. Man atrodo, mums čia tikrai pavyko pasiekti stebėtinų rezultatų. Ir e, dėl to sutarė visi darbuotojai. Mes e, pa, išnagrinėjome, koks yra veiksmingumas atitinkamų kalbų e, vertimo skyriuje ir, tai, ir mes pamatėme, kaip mes galėtume panaudoti geriau tam tikras darbo vietas, kaip galėtume siekti ambicingų tikslų ir mes galėjome šimtą vietų iš vertimo raštu perkelti į kitas e, vietas ir todėl sukūrėme naują poveikių vertinimo direktoratą. Taip pat mums E, pavyko e, pasiekti to, kad e, mes būtent perkelę tuos postus turėsime vietų ir darbuotojams Europos istorijos namams ir nereiks numatyti naujo biudžeto ir naujų darbo vietų. Mes pasirinkome naują požiūrį vertimo raštų srityje. Mes E, perėjome prie darbo pagal paklausą. Protokolų vis, vertimų visomis e, e, kalbomis atsisakėme, anksčiau tai buvo daroma automatiškai ir aišku tai labai kainavo, mes pakeitėme šią sistemą, pagalvojome, kad jeigu uh, parlamentaras koks nors norėtų vertimo protokolo į savo gimtają kalbą, tas protokolas bus išverstas. Tačiau nedarysime to automatiškai. Ir rezultatai 2012 metais buvo tokie, kad ne vienas parlamentaras nepaprašė jokio vertimo. Tokiu būdu mes sutaupime 8,4 milijonus eurų. Ir tai galima e, sutaupyti tokią sumą kiekvienais metais tačiau e, parlamentarai nepraras jiems teikiamų paslaugų, jeigu jiems reiks vertimo, vertimas jiems bus padarytas. Taip pat pavyko pasiekti teigiamų rezultatų vertimo žodžių srityje. 2011 metais mes čia priemėme atitinkamus e, struktūrinius sprendimus. Mes paprašėme komitetų ir žinau, iš, iš pradžių tai kėlė labai daug diskusijų. E, paprašėme kad posėdžiai vyktų pirmadieniais ir antradieniais arba trečiadieniais ir ketvirtadieniais, o ne taip, kad visi posėdžiai vyktų tik trečiadieniais ir e, antradieniais. Tokiu būdu mes galėjome e, e, remtis savo e, etatinių vertėjų žodžių paslaugomis, kurie yra nuo pirmadienio iki penktadienio mūsų paslaugoms ir nereikėjo samdyti papildomų vertėjų. Taip pat mes išsikėlėme savo tikslą sutaupyti 10 milijonų eurų šioje srityje ir 2012 metų pabaigoje galime konstatuoti, kad mums iš tikrųjų pavyko sutaupyti ne 10 milijonų, bet 15 milijonų eurų. Bet to yra papildomas efektas, e, kadangi mes dabar geriau išnaudojame savaitę, mes nebesiūlome e, vertėjams iš išorės dviejų dienų sutarčių, o dažniau siūlome keturių, keturių dienų e, sutartis ir tokiu būdu galime gauti geriausios kokybės vertėjus ir aišku sutaupame kelionių kaštų ir taip pat aišku mažiau teršia, kenkiame aplinkai, nes CO2 mažiau išskiriama. Taigi tokiu būdu 2012 metais mums vertimo žodžiu ir raštų sritise pavyko sutaupyti apie 24 milijonus eurų, tačiau paslaugų kokybė teikiama parlamentarams nesuprastėjo ir jos kiekis nesumažėjo. Panašumas vertimo srityje išaugo apie 50 procentų. Tai yra tikrai labai geri skaičiai ir jie rodo, kad mums pavyksta e, pasinaudoti efektyvumo, veiksmingumo rezervų, kuris slypi mūsų institucijoje ir nepribojame darbuotojų poreikių. Taip pat dabar pabandysiu atsakysiu, atsakyti ponios, į ponios Ortis klausimus. Norėčiau padėkoti Jums už gerą bendradarbiavimą, taip pat norėčiau vidiniam auditoriui padėkoti. Uh, už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už teigiamas pastabas dėl biudžeto įvykdymo. Dėl specifinių klausimų. Parla, privaloma parlamentarų kontrolė prie įėjimo. Čia dėl šito klausimo biuras nepriemė jokio sprendimo, kuris pakeistų ankstesnę sistemą, tačiau mes dabar įvesdami naujasias, naujasias technologijas bandome naują sistemą, kuri leistų mums ne, nelab, ne, nedaug, nelabai trukdant parlamentarams prieėjimo patikrinti jų tapatybę, kur e, einant pro atitinkamus vartelius, ekrane pas, automatiškai pasirodytų nuotrauka parlamentaro. Kol kas mes dar šitos sistemos neįvedėme, tačiau yra techninės galimybės įgyvendinti šią sistemą ir tokiu būdu bus galima žinoti, kad čia kalbama būtent apie atitinkamą parlamento narį ir nereiks jo labai sudėtingai tikrinti. Toliau kitas klausimas. Atitinkamų saugumo zonų parlamentare. Praėjusiais metais biuras priemė sprendimą dėl to ir mes gavome užduoti įgyvendinti tokią specialią ar atrasti specialią sistemą, specialią koncepciją kiekvienai e, pastato daliai. Ir mes e, pastatą susta, suskirstėme į penkias skirtingas saugumo zonas, kur yra taikomos įvairios laipsniškos saugumo priemonės. O E, viešoje, viešos prieigos e, srityje mes galėjome šiek tiek palengvinti tą prieigą. E, pavyzdžiui, čia toje lankytojų zonoje buvo labai aktualu, o tokiose jautrose vietose, kur reikalingas ypatingas saugumas, buvo galima įgyvendinti ypatingo saugumo priemonės. Buvo paklausta, kada bus galima įgyvendinti šį planą. Aš pasiūliau į kito pirmadienio biuro posėdį Strasbūrę vasario ketvirtą įtraukti šį klausimą. Aišku, dar kils diskusijų dėl šio klausimo, tačiau manau, kad greitų laikų priimsime sprendimą. Tikslas būtų, darant tokius pakeitimus pastatuose, kad rinkiminės kovos metu ir per pertrauką tarp dviejų kadencijų, kad nebūtų įvairių trukdžių pastatuose e, parlamentarams ir kitiems pastato naudotojams, kad e, būtų galima prisiderinti prie jų poreikių. Toliau dėl valgyklos. Valgykloje yra problema, kuri aktuali ir kitose sritise. Mūsų pastatas, mūsų infrastruktūra nepritaikyta tam lankytojų skaičiui, kurį dabar jau pasiekėme. Aš galiu pasakyti vieną pavyzdį. Prieš dešimt metų 1,4 milijono e, varto, nu, vartotojų, naudotojų e, buvo valgykloje per metus, dabar šiemet tai yra 3,7 milijono lankytojų. Tai reiškia, kad labai išaugo lankytojų skaičius, tačiau niekaip nepadidėjo valgyklos pajėgumai. Tai reiškia, kad infrastruktūra yra perkrauta. Tai tas, tą patį galima pasakyti apie liftus. Yra liftų, kurie daugiau nei 2000 judesių padaro per dieną, o tai yra didžiulė apkrova, jie yra perkrauti. Kodėl tie liftai yra perkrauti? Todėl, kad yra pernelik daug žmonių mūsų pastatuose tiek darbuotojų, tiek lankytojų. Kalbant apie lankytojus, reikia pasakyti, kad dėja yra dabar taip, kad anksčiau buvo numatyta, kad lankytojams būtų skirta atskira erdvė, kur būtų um, atskira valgykla ir ir iš to pastato jie galėtų patekti į plenarnių posėdžių salę. Tačiau tai yra neįgyvendinta ir mes matome, kad daug lankytojų vaikšto po bendras parlamento patalpas. Dėl ir matome, kokios yra pasiekmes, pavyzdžiui, liftams. Taip pat, kalbant apie darbuotojus, e, kiekvienas parlamentaras turi vieną kabinetą savo ir kabinetą kiekvienam savo darbuotojui. Ir dažnai jisai turi tris padėjėjus ir tris stažuotojus. Ir jie sėdi 17 kvadratinių metrų. Man atrodo, kad tokia situacija yra netoleruotina ir tai nėra kažkokia prabanga, jeigu mes galvosime, kaip reiktų pakeisti šią situaciją. Mes atlikome palyginamąją studiją, lyginama, lyginome Europos parlamentą su Vokietijos Bundestagu ir E, Vokietijos Bundestage e, yra dabar planuojama e, leisti parlamentarams turėti ketvirtą kabinetą, o mes šiuo metu svarstome apie antrą kabinetą, nors mes iš tiesų turime dvigubai daugiau darbo ir mes mažiau pasitikime vykdomosios valdžios veiklą. Taigi mums šia, šioje srityje reikia imtis veiksmų ir tikiuosi, kad naujoje kadencijoje pavyks kažką pakeisti šioje srityje. Bet dabar kol kas reikia atlikti parengiamai administracinį darbą. Dėl valgyklos reikalų aš biurui pasiūliau, kad šią temą mes nagrinėtume biuro suvažiavime 18, biuro uždarame posėdėje vasario 18-19 dienomis išvažiuojamame posėdėje vasario 18-19 dienomis. Ir manau, kad priimsime sprendimus, kurie mums, padės mums rasti sprendimą. Dėl Europos istorijos namų jų finansavimas yra numatytas verslo plane, kurį suderino biudžeto komitetas. Ir bi parlamento biuras, mes laikomės to plano ir dabar jau gavome pasiūlymus e, statybos darbams, plėtros darbams ir, ir, ir tie darbai neviršė numatyto biudžeto, kalbant apie tvarkaraštį. Mes kol kas puikiai laikomės tvarkarašio, taigi mes galime tikėtis, kad 2014 metų pavasarį bus atlikti visi su pastatai susiję darbai, tai yra perstatymo darbai, plėtros darbai ir tada galėsime e, iš dalies atida, atidaryti tą pastatą. E, vyko diskusijos tarp biudžeto komiteto ir parlamento pirmininko ir parlamento pirmininkas mane, kad 2014 metais nereiktų iš dalies atidaryti pastato, o reiktų palaukti, kol bus baigti vidaus apdailos darbai. Ir tai reikštų, kad finansinė našta e, dar išsitęstų vienus metus ir tuomet 2015 metų rudenį būtų galima atidaryti visą pastatą. Komisija įsipareigojo raštu, mes gavome e, pirmininko Baroso laišką, būti sumokėti einamasias išlaidas, kadangi Komisija įsipareigojo padengti šias išlaidas e, pagal 2014 metų biudžeto procedūrą. Tai reiškia, kad komisija iki vasaros atostogų, kaip teiks projektą pasiūlymą dėl biudžeto, turėtų įvardinti konkrečią sumą, kokią jie įsivaizduoja skirs šiam projektui. Bet kadangi oficialus tų namų atidarimas numatytas 2015 metų rudenį, tai aišku 2014 metams E, gali būti, kad mes neturėsime dar visų kaštų, kad juos turėsime apmokėti 2015, o gal net 2016 metais. Taigi su komisija artimiausių metų mes turėsime išsiaiškinti, e, kokio finansavimo galime iš jų tikėtis. Dėl darbuotojų, kaip jau minėjau, mums nereikia naujų pareigūnų postų Europos istorijos namams, nes visus tuos postus mes jau turime perskirstydami dabar turimus etatus, taigi mes galėsime e, siekti kitų prioritetų ir aš esu įsitikinęs, kad didžiulis skaičius darbuotojų dirbs pagal sutartis. Kodėl? Todėl, kad mums reikia muziejaus ekspertų ekspertizių Ir aišku, tų muziejininkų, tų ekspertų nėra ES e, institucijose, jie dirba e, valstybėse narėse, o mums reikia, kad tos ekspertizės būtų aktualios. Taigi mes norime, kad darbuotojai iš valstybių narių porą metų sutiktų dirbti mūsų šitose Europos istorijos namuose ir todėl bus e, tokie mišrus darbuotojai. Vieni turės laikinas sutartis, o kiti dirbs pagal ilgesnės sutartis. Dėl konkursų, tai buvo jūsų penktasis klausimas, ponas Galvinas apie tai dar pakomentuos. Mums pavyko pasiekti pažangos pagal seną naują reglamentą. E, dabar vyksta nebe centralizuota finansų valdymo sistemą, bet decentralizuotą. Ir tai e, reiškia, kad yra taikomos skirtingos praktikos. Ir kalbant apie tam tikrus leidimus išduodančius pareigūnus, čia mes, mums pavyko pasiekti atitinkamos e, kokybės. E, labai svarbu, kad būtų laikomasi kokybės standartų, dėl su viešųjų pirkimų forumu mes e, numatėme atitinkamas konsultavimosi procedūras, kurios turėtų prasidėti, kuomet e, suma viršė 60 tūkstančių eurų Taigi tokiu atveju išlaidas tvirtinantis pareigūnai gautų profesionales konsultacijas. E, tai yra 2011 metais priimtas sprendimas ir 2012 jis jau yra įgyvendimas. Dėl mini plenarinių posėdžių galiu pasakyti, kad 2013 metais Bruselė nevyks mini plenarinės sesijos. Tai reiškia, planuojant darbą, jūs turite turėti omenyje tik tai plenarinę sesiją Strasbūrė. E Priežastis, kodėl taip yra, tai yra mūsų plenarinių posėdžių salės Briuselėje situacija, padėtis. Čia reikia keisti metalinę konstrukciją, kuri sutvirtintų stogą ir šitie darbai vyks iki 2013 metų pabaigos. Taigi mes, e, jeigu būtumėme, pavyzdžiui, galvoja, kad 2013 metais e, lapkričio mėnesį galbūt jau galėtų vykti čia plenarnis postis, mums tada reik, nebūtų tokio planavimo e, saugumo, nes galbūt gali taip, galėtų taip atsitikti, kad reiktų atšaukti likus nedaug laiko tą posėdį. Taigi mums reikia daugiau nei metų šiems remonto darbams. Dėl tos metalo konstrukcijos buvo priimtas sprendimas. Medinės konstrukcijos išliks, tačiau jos bus sustiprintos atitinkama metalo konstrukcija kad metaliniais ramščiais, kad laikytų, saugiau laikytų visą stogą. Taigi čia bus tokia, tarsi, to, tarsi toksai papildomas efektas. Tie metaliniai ramščiai turėtų būti e, at, parengti, paruošti labai tiksliai, todėl reikia daug laiko ir dėl to mes šitiems darbams numatėme visus 2013 metus. Bet tokiu būdu atliekant tokius remonto darbus nereiks nuimti viso stogo, jis tiesiog bus pa, paremtas. Jūs taip pat klausėte dėl Strasbūro plenarinių posėdžių salės. Prieš metus buvo didžiulė problema kilusi toje salėje ir kokios tos problemos pasiekmes. Galiu pasakyti, kad kai aš pradėjau eiti savo pareigas 2009 m. kovo 16 d. 2009 m. kovo 18 d. biurui pateikiau pasiūlymą, kaip būtų galima restruktūrizuoti pastatų generalinį direktoratą. Po dviejų dienų buvo įgyvendintas tas, tas restruktūrizavimas ir mes tokiu būdu ats, galime atskirti naujus projektus susijusius su pastatais ir senų pastatų išlaikymą. Ir mes turime vieną milijoną kvadratinių metrų pastatų, kuriuos patys prižiūrime. Mums reikia ekspertų išvadų dėl, dėl tų pastatų. Biudžeto komitetas tada mums skyrė atitinkamas lėšas, kad būtų parengtos ekspertizės. Tam reikėjo papildomų 40 darbuotojų. Ir aišku, čia tai buvo susijęs su milijoninėmis išlaidomis. Mes taip pat įvedėme programą, pagal kurią nuolat tikrinama pastatų kokybė. Ir pagal šią programą mes būtent ir atradome, kad yra pažeistas stogas virš plenarnių posėdžių salės Briuselėje. Taigi, E, mes galime dabar pasakyti, kad galbūt būtų atsitikę taip, kad po neilgo laiko būtų įgriuvęs stogas virš plenarinių posėdžių salės čia Briuselėje. Aišku, pasiekmes būtų buvę baisios, jau nekalbant apie žalą darbuotojams. Taigi mes turime samdyti specialistus iš išorės. E, Taip pat tur, dėl to nusprendėme e, turėti atskirą pastatų priežiūros direktoratą ir tai pasitvirtino. Dėl elektroninių paštų sistemos e, e, jie susijusi su dviem aspektais. Šiuo metu dėgiama nauja antivirusinė programa, tiksliau <clears throat> buvo įdėkta ir dabar yra pašalinta, tai buvo Microsofto antivirusinė programa, ir ji <clears throat> kėlė problemus sinchronizuojant elektroninius laiškus, tačiau mes taip pat artėjame prie savo pajėgumų ribų, nes e, ypač e, mobilios komunikacijos apimtis per pastrosius metus labai smarkiai išaugo ir mūsų senosios sistemos nebuvo tokiam augimui ir tokiam mastui pritaikytos, todėl jos turėjo būti keičiamos ir atnaujinamos. Taip pat uh, Kitas aspektas yra susijęs su elektroninio pašto naudotojų elgesiu, nes, pavyzdžiui, vienas vartotojas <clears throat> savo elektroninio pašto sistemoje saugoja 90 tūkstančių elektroninių laiškų. Ir jeigu taip yra elgiamasi su elektroninio pašto sistema, tai savame suprantama, kad jos serveriai yra perkrauti ir e, atsitinka E, tokių dalykų, kad e, ta sistema nebegali tinkamai dirbti. Ir apie tai kalbėjo kvestoriai pastarosiamis duomenimis, taigi mes turime e, pakeisti savo požiūrį į elektroninio pašto sistemos pajėgumus. Sakydamas surasne prasme jūsų klausimą, kalbant apie 2011 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą, aišku, mes kaip ir kiekvienais metais atsakome į visus klausimus, tačiau kai kurie jų yra susiję siaurai prasme su biudžeto vykdymo patvirtinimu, kiti klausimai platesnė prasme, mes juos taip pat atsakėme, tačiau leidome savo paminėti, kad e, kai kurie klausimai nėra susiję siaurai prasme su 2011 biudžeto vykdymo patvirtinimu, tačiau vis tiek jos atsakymai dėl kelionių agentūros. Ši problema yra žinoma <clears throat> savame suprantama, įprastiniai vartotojai dažniausiai turi apsispręsti ar pirkti ekonominės ar verslo klasės bilietą, tačiau iš tiesų bilietų kainos yra labai skirtingos, esama įvairių verslo ir ekonominės klasės kainų, <clears throat> bilietų kainų ir vartotojai perkantis bilietus internetu tų skirtumų išvelgti iš pirmo žvilgsnio negali ir kainų skirtumo suvokti. Nepaisant to, mums, mes nusprendėme stengti sumažinti 5 procentais kelionių išlaidas ir paraginome kelionių agentūrą daugiau pastangų dėti ir prisidėti prie tų pusantro milijono euro, eurų sutaupimo <clears throat> už kelionės išlaidas ir tikimės konkrečių rezultatų 2013-aisiais. Aišku, viskas priklausys nuo kelionio agentūros pasirengimo bendradarbiauti. Čia galbūt ateityje sugebėsime su kitomis institucijomis susitarti, pasirašyti atitinkamas sutartis ir veiksmingiau spręsti tokio pobūdžio klausimus dėl padėjėjų statuto. Jo gyvenimo rezultatus vertiname vienreikšmiškai teigiamai. Anksčiau žinote, kad buvo tam tikrų problemų kilę su padėjėjų sutartimis, kurių nuostatos nebuvo priimtinos, neatitiko atitinkamų socialinių kriterijų. Todėl mes e, šią sistemą sutvarkėme, dabar galima parlamento nariams su padėjais pasirašyti ilgalaikės sutartis, taip yra pagerinama jų darbo kokybė, biudžetiniai asignavimai, pereinant nuo vienos sistemos prie kitos, liko tie patys 2009 metais aišku, buvo padidintas asistentų biudžetas dėl Lisabono sutarties įsigaliojimo ir papildomos administracinės naštos, tačiau dabar matome, kad tas asignavimo padidinimas pasiteisino <clears throat> dėl tarp parlamentinių ryšių grupių, jos e, priskiriamas par, parlamento frakcijų biudžetui ir e, frakcijos iš savo biudžeto turi apmokėti už patalpas ir vertimo išlaidas, tai reiškia, kad institucija nepatiria papildomų išlaidų dėl tarp parlamentinio ryšių grupių veiklos. Aš tikiuosi, kad e, visapusiškai atsakiau ir išsamei į užduotus prašėjos klausimus. Ačiū generaliniam sekretoriui. Iš e, jūsų informacijos galime daryti išvadas, kad Europos istorijos namai toliau bus statomi pakankamai ilgą laiką. Ačiū už atsakymus į klausimus. Prieš pradėdami diskusiją dar išklausysime vidaus auditoriaus pono Galvino ir jo pozicijos bei informacijos. Prašau jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, komiteto nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti už galimybę pristatyti 2011 metinę ataskaitą. Aš e, parengiau šią ataskaitą Liepos 26 dieną po konsultacijų su generaliniu sekretoriumi kitomis tarnybomis. Pagal tinkamos darbo tvarkos taisyklės mes parengėme metinę ataskaitą, kurioje nurodoma, kiek uh, uh, kokių procedūrų buvo audituota, kiek, kiek dokumentų patikimas atinkamos rekomendacijos. 2011 metus ataskaitoje teikiama informacija apie tai, kad vadovantis atitinkamais standartais buvo vertintos metinės veiklos programos, jų pateiktas rizikos vertinimas ir pagrindinis šio proceso tikslas buvo e, išskirti tas rytis, e, kuriuose yra didžiausia pažeidimų tikimybė, kuriuoms reikia skirti daugiausiai e, dėmesio. Mes e, vidaus audito tarnyba daugiausiai dėmesio skiria informacijos technologijoms, viešiesiams pirkimams ir taip pat rėmėmės ankstesnių auditų išvadomis. Vidaus audito tarnyba atliko Europos ombudsmeno institucijos veiklos auditą, taigi dabar trumpai pristatysiu 2011 audito išvadas. Viena iš svarbiausių e, tikslų buvo stebėti decentralizuotą institucijų veiklos e, sistemą. Buvo konstatuota pažanga atskirose e, sritise bei uh, E, pateiktos atitinkamos rekomendacijos, kaip siekti pažangos e, kitose sritise, mažinant riziką, buvo parinktos atitinkamos gairės vidaus kontrolės procedūroms, siekiant tinkamai panaudoti biudžeto lėšas. Vidaus audito tarnyba kai kuriuose sritise, taip pat ir 2012 metais numato pažangos galimybės priešų pirkimų e, srityje, inovacijų ir technologinės paramos, tai yra IT generalinio direktorato veiklą audituojant, buvo konstatuota, kad anksčiau pastebėti procedūriniai trūkumai buvo pašalinti, buvo audituojami informacijų technologijų e, kontraktai, sutartis e, ir jų vertė buvo 250 milijonų eurų, buvo e, nustatyti tam tikri e, trūkumai. Pavyzdžiui, anksčiau 2008 metais ir tie trūkumai neigiamai atsiliepė sutartinių įsipareigojimų vykdymus. Šiuo IT generalinis direktoratas dėjo pastangas peržiūrėti 2008 metų procedūras tam, kad panašios problemos nepasikartotų pasirašant būsimas, būsimus susitarimus. IT generalinis direktoratas taip pat patvirtino veiklų planą, keisdamas sutarčių nuostatų įgyvendinimo e, metodiką bei daugiau dėmesio skirdamas ypatingoms e, darybinėms procedūroms. E, ryšių generalinis direktoratas e, taip pat pagerino viešųjų pirkimų procedūras, e, konkursų rezultatų vertinimus bei vidaus kontrolės procedūras. Ryšių generalinis direktoratas iki 2012 metų patvirtino tinkamą veiksmų planą generalinio direktorato vadovybė jau įgyvendino atitinkamas priemonės, siekdama pagerinti finansų valdymo sistemą. Ir atitinkami pakeitimai buvo 2012 sausio 1 dieną patvirtinti dėl e, Plato biuro viešųjų pirkimų e, vykdymo buvo pateiktos audito išvados 9 metais ir e, po to buvo padarytas atitinkamas išvados ir e, aštuonėse sritise padėtis pagerinta, kalbant apie išlas personalui. E, vidaus auditas konstatavo, kad e, su atlyginimų išmokėjimu susijusi kontrolės veikla vykdoma sklandžiai ir nusekliai personalo generalinis direktoratas, tačiau pritarė e, ataskaitos siūlomos priemonėms toliau sustiprinti kontrolės procedūras, užtikrinti asmens duomenų e, saugumą, tiksliau jis sustiprinti, apdarojant ir e, naudojantis asmens duomenimis. Taip pat buvo konstatuota, kad 2004 metų darbo tvarkos taisyklės rungtynės perimos priemonės buvo įgyvendintos atitinkamai ir jos dera taip pat su kitų institucijų įgyvendinamomis priemonėmis. Multiplikacinis parlamento e, faktorius e, taip pat suteikia galimybę e, iki 2004 gegužės pirmos dienos pasamdytiems e, darbuotojams pagerinti darbo sąlygas. Vidaus audito tarnyba e, siūlė pagerinti vidaus valdysenos, e, vidaus administravimo procedūras, siekiant sumažinti atitinkamas rizikas. Taip pat siūloma gauti atitinkamą, atitinkamas teisininkų išvadas. Hmm Dėl perinamųjų priemonių taikymo ir jų poveikio 2011 metų e, ataskaitoje nemažai dėmesio skirimo tolesniems veiksmams atskirose operacinėse atskirose veiklos e, srityse, pavyzdžiui, susijusiuose su išmokomis parlamentarų padėjėjams buvo pasiūlyti 36 veiksmai, 36 priemonės 2008 metų ataskaitoje jos buvo įgyvendintos buvo padaryta rimta pažanga siekiant mažinti e, grėsmę skiriose e, srityse. Buvo gyvendyti 303 iš 306 e, pasiūlymų. Pavyzdžiui, tarybos reglamentas e, susijęs su biuro parlamento biuro padėjėjais darbuotojais buvo įgyvenintas taip pat atitinkamos rekomendacijos e, vietos darbuotojams. Tokiu būdu buvo iš esmės pagerintos e, kontrolės ir priežiūros galimybės. Nepaisant to, e, dar išlieka kai kuriuose sritise pažeidimų ir trūkumų grėsmė, kuri gali kenkti parlamento reputacijai. Todėl e, parlamentas įgyvendinamas atitinkamus naujus e, nu, vidaus auditas tarnybos e, pasiūlymus ir rekomendacijas galėtų pagerinti padėtį šioje srityje <clears throat> mokėjimų proceso problemas sprendžiant reikėtų labiau decentralizuoti šį mokėjimų procesą. Nepaisant to, kad patvirtintas veiksmų planas nebuvo visapuškai įgyvendintas, buvo konstatuota, kad nuo 2008 metų sumažėjo <clears throat> mokėjimų trukmė ir 2011 rugsėjo mėnesį buvo pradėti veiksmai siekiant modernizuoti parlamento informacijos sistemą. Vidaus audito tarnyba ir toliau stebės, kaip vykdomi šie procesai, kurie nėra susijęs su didelio masto um, pažeidimų grėsmėmis. Buvo imtasi rimtų žingsnių siekiant e, tinkamai įvertinti parlamento poreikių e, planavimą ir valdymą. E, tačiau administracinės struktūros dar reikalauja tolesnių veiksmų, kurios, kurie turi būti vykdomi ilgojų laikotarpių. Vėl yra Labai svarbu paminėti, kad vidaus audito tarnyba rėmėsi ir išorės ekspertų e, paramą, tačiau savo veikloje <clears throat> vadovavosi labai aukštais auditavimo standartais, nepaisant to buvo pasitelkta nauja veiksmų priemonių klasifikacija bei e, įvardintos e, naujos e, sritis. Savo išvadų, savo išvadose e, vertinant 2011 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą, vidaus audito tarnyba konstatuoja, kad labai svarbu daryti pažangą palyginti su 8 metų ataskaita dėl parlamentarų padėjėjų išmokų įgyvendinti patvirtintus veiksmų planus, kurie yra e, labai e, svarbus e, sprendžiant įvardintas ir <clears throat> nustatytas grėsmės bei rizikas. Vidaus auditoriai taip pat dar kartą patvirtina savo ataskaitoje kad e, nekilo jokių grėsmių jų nešališkumui ir nepriklausomumui. Taip pat noriu padėkoti tiek pranešėjų, tiek e, kitoms parlamento struktūroms už puikų e, bendradarbiavimą su visais parlamento skyriais ir direktoratais, vertinant 2011 metų biudžeto veikimo patvirtinimą. Ačiū ponui Gelvinui už jo sutiktą informaciją dabar. Noriu steigti galimybę kolegoms dalyvauti diskusijoje, išklausius atitinkamą informaciją. Pirmas kalbėjęs Derekas Volnas, socialdemokratų atstovas, jam suteiksiu žodį, o po to kalbės kolegė Ajala Sender. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą. Taip pat norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui ir ponui Pitelai už jų pasisakymus ir įnašą į šias e, diskusijas. Aš pats buvau e, pranešėjęs dėl 2013 metų biudžeto Tai todėl žinau, ko, kokie yra sudėtingi biudžeto klausimai. ir žinau, kaip yra svarbu mažinti kelionių biudžetą, kelionėms skirtą biudžetą. Mums pavyko pasiekti pažangos šioje srityje, mums pavyko sutaupyti lėšų e, kurio, ir sutaupyti taip, kad tai nepakenktų nei Europos parlamento, nei atskirų parlamentarų e, veiklai. Ir aš tikiuosi, kad ateityje mes e, nekalbėsime tik apie e, mažinimą, mažinimą, kažkokius lėšų apkarpimus, paslaugų mažinimą, o, gal, o kalbėsime apie galimybę struktūriškai sutaupyti. Ir jūs savo atsakymuose raštu pateikėte, kad mes ateityje turėtume sutaupyti 900 tūkstančių eurų. Manau, tai yra dalykas, kurį reiktų įgyvendinti. Kalbant apie vertimą žodžiu ir raštu, jūs jau paminėjote e, pažangą šioje srityje. Galbūt jūs galėtumėte pakalbėti apie darbą ar bendradarbiavimą su kitomis institucijomis kaip ECOSOKU ar regionų komitetu, nes manau, kad jeigu mes e, apjungtume vertimo žodžių raštų paslaugas visų, visų šitų institucijų, galbūt pavyktų mums sutaupyti dar daugiau. Taip pat e, norėčiau atkreipti dėmesį į videokonferencijas, nes tokiu būdu mes galėtume sutaupyti ke kelionėms skirtas lėšas. Ir manau, kad tai padėtų papildomai sutaupyti lėšų. Taip pat norėčiau paklausti apie e, kalbų kursus e, parlamento nuolatiniams darbuotojams. Nežinau, kad kai kurie iš jų važiuoja į, į Maskvą, kiti į, į, į Prancūziją į kursus, taigi e, galbūt galima kažką pakeisti šioje srityje. Ir paskutinis dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra E, Europos parlamento biudžetas anksčiau buvo žymiai didesnis ir ar iš tiesų e, yra prasmės kasmet e, nuolat mažinti Europos parlamento biudžetą, o galbūt reiktų jį kažkaip veiksmingiau išnaudoti. Dėkoju, ponė Derekai, už tai, kad jūs labai E, intensyviai pasisakėte ir kad laikėtės laiko limito. Aš nenorėčiau apriboti visų kolegų, nes tai yra svarbios diskusijos, tačiau norėčiau pas, priminti visiems, kad dar nuo vakar dienos liko vienas darbo tvarkės punktas, taigi norėčiau, kad diskusijos būtų koncentruotos. Toliau, ponia Jela Sander. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponia Jortis, taip pat vicepirmininkui ir ponui generaliniam sekretoriui Klaus Vėlė, taip pat e, ponui Mugurudza iš auditorumų už jų komentarus. Norėčiau pasakyti štai ką. Kalbant apie mini plenarinių salės lubas, tai norėčiau paklausti pono Vėlė, jūs pateikėte komentarų ir paaiškinimų, dėkoju už juos ir dėkoju už tai, kad užtikrinote uh, mūsų pastatų priežiūrą. Tačiau norėčiau paklausti, kokia čia atsakomybė tenka inžinieriams ir architektams, nes tai jau antras kartas, kuomet e, yra problemų su lubomis, galbūt yra numatytos kokios nors kompensacijos tokiais atvejais ir galbūt parlamentas, ir dar kitas klausimas, ar parlamentas galėtų pasinaudoti tokiamis kompensacijomis. Uh, Jūs e, taip pat e, lyginote mūsų parlamentą su Bundestagu ir su kitais parlamentais. Tad e, norėčiau pasakyti, jog galėtume labiau sistemingai ir dažniau lyginti šitos dalykus ir taip išvengtume galbūt tam tikrų stereotipų ir netgi melo, kurį girdime spaudoje, nes uh, Dažnai e, valstybėse žmonės mano, kad pas mus viskas yra puiku ir jokių problemų nebūna ir mes daug geriau gyvenam. Toliau e, saugumo struktūrų personalas. Saugumas yra be galo svarbus aspektas ir pasitikėjimas saugumu mums taip pat, e, apsauga mums taip pat labai svarbus dalykas. Norėčiau ar yra, paklausti, ar yra numatyta kokiu nors specifiniu priemoniu užtikrinant e, užtikrinant e, prieigą prie parlamento, suteikiant e, prieigą prie parlamento pastatų. Galbūt mokymai yra numatyta šioje srityje. Mes žinome, kad e, labai sunku kartais užtikrinti geresnį delegacijų e, veiklos organizavimą. Komitetai jau veikia pakankamai gerai, bet delegacijų lygmenį dar yra ką nuveikti. Dėkuoju, ponas Rubik. O paskui ponas Dejong. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti generalinį sekretorių su tais pakit, pa, pokyčiais, kuriuos pavyko atlikti ir kurie, pa, pa, kurie tikrai yra sėkmingi. Ir kalbant e, apie lankytojų skaičių ir mūsų darbą, iš tiesų atrodo, kad mūsų viešasis darbas pagerėjo. Kalbant apie kontrolę prie įėjimo, galiu pasakyti, kad Australijos par parlamentas e, įvedė tokius automatinius skenavimo apa aparatus, kur iš karto įeinant mato e, personalas apsaugos, kad e, tai eina atitinkamas parlamento darbuotojas, mato jo vardą ir pavardę. Taigi yra panašių sistemų, iš kurių mes e, galėtume imti pavyzdį. Kalbant apie vertimą žodžiu išlaidas, aš norėčiau pasiūlyti, kad kai vyksta komandiruotės, kad vertėjai būtų jie siunčiami tik tai pagal parlamentarų pageidavimus, nes dabar vertėjai žodžius skiriami pagal atitinkamą sistemą į aktyves ir pasives kalbas ir kai kuriuose komandiruotėse, kai kuriuose kelionėse jų paslaugų net nereikia. Todėl aš norėčiau pasiūlyti, kad važiuojant į kelionės, į komandiruotės vertėjai būtų skiriami parlamentarams tik pagal jų individualų poreikį. Taip pat buvo pasakyta, kad Planavimas yra labai svarbus dalykas. Mes E, dažnai jau pusę metų į priekį, e, žinome savo tvarkaraštį, jeigu e, planuojame didelius renginius, mums reikia mažiausiai pusės metų, todėl mums reikia būtinai turėti patvirtintą kalendorių ir norėčiau, kad, manyčiau, kad geriausia būtų jį iš karto paskelbti po sprendimo prieimimo, negalima laukti mėnesio iki to kalendoriaus gavimo, nes mums yra labai svarbu, E, atitinkamai planuoti savo darbą. Ir toliau kitas e, svarbus dalykas būtų, matyt, prasminga parlamente sukurti e, atskirą darbo grupę, kuri užsiimtų biurokratijos mažinimu, nes pastaruoju metu vis auga formuliarų skaičius ir laikas, kurio reikia administracinių užduočių tvarkymui nuolat didėja, o manau, kad mes savo laiką turėtume visų pirma skirti savo politiniai veiklai, o ne biurokratų reikalavimų įgyvendinimui. Aš suprantu, kad kai, kur, kai kad tą biurokratinį darbą reikia atlikti, tačiau galbūt reiktų jį e, šiek tiek sumažinti, kad jo sąnaudos, laiko sąnaudos suma, sumažėtų, pavyzdžiui, 25 procentais. Tai būtų puikus pasiūlymas. Dėkoju kolegai Paului Rubik, dabar kolega Dejung. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Pitelai ir ponui Velė už Kalbant apie vertimą raštu, plenarnių posėdžių e, dokumentų, tai tai, kas padaryta, yra puikus e, nusitaupimas. Toliau, kalbant apie dar likusias spragas Ir visų pirma, aišku, čia turiu būsimuosius parlamento, Europos parlamento rinkimus. E, Niderlanduose apklausos rodo, jog žmonės mano, jog mūsų kelionės į Strasbūrą per brangiai kainuoja ir mūsų įvaizdis dėl to nėra labai geras. Todėl norėčiau pateikti keletą klausimų šitą temą. Jau turėjome diskusijų su ponu Vele dėl dėl mėnesinių išmokų. Ir sakėme, kad e, nereikėtų dėl to pateikti pagrindžiamųjų e, dokumentų, nes ne, nebent e, yra aišku, kad yra sukčiaujama. Tačiau e, piliečiai mano, kad tokios išmokos yra e, kažkas neskaidraus ir kad tai paprasčiausiai pinigai, kuriuos parlamentarai įsideda į kišenę. Ir, tai, ir gaila, aišku, kad žmonės taip mano, bet taip yra. Taip pat e, galiu pasakyti, jog noriu pateikti ir pasiūlymą šito klausimu. Pone Vėlė, ar jūs galėtumėte pateikti mums in, informacijos, kiek reikėtų papildomų darbuotojų sekretariatui, e, užtikrinant geresnę išlaidų kontrolę, nes metų pabaigoje visos išlaidos turi būti tinkamai patikrintos. Ir kitas variantas, jeigu daugiau kaip 50 procentų biudžeto yra išleidžiama, tai galbūt reikėtų užtikrinti e, atitinkamus gražinimus ir e, sumažinti sukčiavimo galimybę. Tuomet, kai iškyla rimtų abejonių. Tais atvejais, kuomet tos, tos išmokos daugiau negu 50 procentų e, nebuvo panaudota. Toliau e, išmokos už kelionę, tai yra fiksuotos e, sumas. Taip pat norėčiau paklausti, tai kaip yra šioje srityje. Mes taip pat e, dienpinigius gauname, galbūt šitos išmokos taip pat turi būti įvertintos ir nuspręsta, ar jos yra būtinos. Ir klausimas biurui dėl kelionių. Čia, manau, taip pat dar ne viskas yra tinkama, jau kai kas buvo paminėta. Pavyzdžiui, turiu omenyje tuos atvejus, kuomet keliaujama ilgais nuotoliais traukiniu ar lėktuvu. Šimtų procentų neįmanoma sukontroliuoti šitų dalykų, tačiau aš manau, kad vis dėlto kažkokį tikrinimą, kažkokią kontrolę turėtume užtikrinti ir reikėtų, kad biuras priimtų sprendimą šituo klausimu. Ir Biuras taip pat e, turėtų e, pasisakyti dėl taškų panaudojimo šioje srityje. Ir tai mums taip pat e, leistų tinkamiau kontroliuoti tos dalykus. Toliau, pavyzdžiui, nuolaidos gaunamos iš oro skrydžių bendrovių Ir e, iki šiol iš, iš principo tu, tu, pasinaudojimas tomis nuolaidomis buvo asmeninis reikalas, tačiau manau, kad čia reikėtų griežtesnio reglamentavimo, nes tokias nuolaidas teikia ir skrydžių bendrovės, ir geležinkelio bendrovės. Aš manau, kad e, tos nuolaidos galėtų būti panaudotos profesiniams, o ne asmeniniams tikslams. Toliau darbas per plenarinį posėdį. Parlamento internetinė televizija, manau, kad čia padėtis iš tikrųjų yra gera, tačiau galbūt e, galėtume e, užtikrinti, kad tik tai mums būtinai reikalinga įranga čia būtų naudojama, o ne kita ir tuo būdu e, sutaupytume. Kolega Ehrenhauser, ačiū, noriu pagirti poną Vėlę. Pirmiausia, už tai, kokiu būdu mums pateikėte savo informaciją. Manau, kad kai kurie komisijos nariai galėtų iš jūsų pasimokyti, paimti pavyzdį. Bet noriu padėkoti už staupytas lėšas vertimų žodžių ir raštu. Noriu paklausti, kaip jūs sugalvojate šį taupimo būdą? Iš kur pasisėmėte idėjų? Taip pat būtų įdomu sužinoti, ar yra kokia nors standartinė procedūra, kaip tos idėjos yra generuojamos ir įgyvendinamos, vertinamos ir galbūt uh, Galėtumėte įsivaizduoti kokią nors pre premijavimo sistemą parlamento darbuotojams, pasiūlančiams tokias idėjas mm, ir e, ką manote apie tokią premijavimo galimybę. Kitas klausimas e, susijęs su Europos parlamento narių atvykstančių, einančių į es parlamento pastatus kontrolė. Kiekvienas parlamento narys turi tinkamą leidimą ir turi jį parodyti, eidamas į parlamentą. Aš niekuomet, man niekuomet dėl to nekildavo jokių problemų ir dabar įsigyti papildomą įrangą techninę tik tam, kad būtų galima lengviau kontroliuoti įeinančius parlamento narius. Aš nemanau, kad tokie veiksmai būtų tikslingi, taip pat reiktų atsižvelgti ir nepamiršti asmens duomenų apsaugos aspektų. Austrijos parlamente e, skanuojama e, akies tinklainė e, per kai, kurio, per kai kurios įėjimus patenkant į parlamento pastatus. Aš manau, kad tokios priemonės tikrai yra neadekvačios Europos parlamente. Kiekvienas parlamentaras turėtų su savimi turėti parlamento nario uh, leidimą ir jį parodyti, atvykdamas į parlamentą, visos kitos priemonės, mano nuomonė, nėra adekvačios. Ačiū ponai Erinhauseriui, dabar ponas Vandalin. Ačiū ponai pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Vėliai už suteiktą informaciją. Manau, kad visi einame tinkamą linkme ir tai yra sveikintinas dalykas. Galbūt dviejose sritise norėčiau e, tam tikrų pasiūlymų pateikti ne tik ponui vėliai, tačiau taip pat ir pranešėjai. Kolega Dejong jau minėjo tą papildomą mėnesinę išmoką parlamento nariams, už kurią nereikia atsiskaityti. Tai yra 14 milijonų eurų per metus. To reikia nepamiršti. 40 milijonų eurų per metus. Pone Vėlė, jeigu kyla klausimas taip pat, ar reikėtų tų sudėtingų dabar patikros sistemų ir e, galbūt būtų galima sumažinti 5 procentais tą mėnesinę išmoką ir pasamdyti papildomai darbuotojų, kurie galėtų kontroliuoti einančius į parlamento pastatus, parlamento narius. Atklausimas dėl e, kelionių iš Bruselio į Strasbūrą. Ir e, dokumentų pervežimų, tai yra labai didelio masto logistinės išlaidos, kiekvienas e, parlamento narys turi tam tikrą dėžę, e, kurie gabenami jam priklausantis daiktai ir jis gali krauti į tą dėžę, ką panorėjęs. Galbūt reikėtų sistemą pakeisti ir skirti tą kraustimus į dėžę tik tiems parlamentarams, kurie jos asmeniškai paprašo kadencijos pradžioje ir tuomet administracija parlamento žinotų, kiek tų dėžių ir kiek sunkvežimių e, bei e, krovėjų reikia pasamdyti <clears throat> šiems tikslams. Taigi reikėtų galbūt atidžiau įvertinti būtent šiuos aspektus ir žinau, užduos šios klausimus tiek pono Vėliai, tiek pranešėjai. Ponas Sonikas dabar klausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pritarti pirmajam kolegai, kuris kalbėjo apie tai, kad e, priemonės, kurios yra dėgiamos, neturėtų trukdyti parlamentarų veiklai. Ir būtent tokios priemonės yra susijusios su tam tikrais kelionių išlaidų apribojimais, kurie nežinia iš kur atsirado. Uh, Ir dabar viskas priklauso nuo kelionių agentūros valios, ar mes galime atskristi į parlamento sesiją ar ne. Kitas klausimas, kurį kėliau ne kartą. Vertimo klausimas per išvažiuojamosius posėdžius, ypač per keliones į kitus kontinentus, ar negalėtume pasinaudoti uh, tose šalise dirbančiais vertėjais, pavyzdžiui, Azijoje, Pietų Amerikoje yra Europos komisijos atstovybės ir jos taip pat pasitelkia vertėjus. Suprantu, kad delegacijų vadovai turi būti e, skirtas e, sertifikuotas vertėjas, tačiau e, kitas vertimo paslaugos galėtų teikti vietiniai vertėjai ir taip nebūtų padidintos kelionės išlaidos, taigi turėtume pasinaudoti Europos komisijos turimais pajėgumais ir ryšiais. Šis klausimas susijęs su išlaidomis Strasbūrui. Norėčiau sužinoti, kiek kainuoja trečioji parlamento būstinė Luksemburgė. Ir e, kiek žinau, norėčiau, kad jūs patvirtintumėte ar paneigtumėte e, informaciją apie naują Luksemburgę statomą pastatą ir kokios jo bus funkcijos. Dar vienas klausimas, kuris man ant širdies guli. Galbūt e, galėtumėte kokį kampelį numatyti parlamento kavinėse tokį knygų mainų skirelį, nes e, daug kas mūsų perka nemažai knygų ir būtų neblogai, jeigu būtų galima pasidalinti knygomis nemokamai, numačius tam atitinkamą vietą, pavyzdžiui, parlamento kavinėse. Ačiū ponui Sonikui, ponas Milderis dabar klaus. Ačiū pirmininkai. Pirmiausia, du klausimus noriu užduoti pono Herbrandžio vardu, kuris negali dalyvauti posėdėje, susidaro įspūdis, kad vienas klausimas jau buvo užduotas, tačiau abu klausimai susiję su plenarinėme posėdėje praėjusiais metais patvirtinta rezoliucija. Ponas Gerbrandi buvo vienas iš Tai ir pono Hebrandžio klausimas, ta rezoliucija buvo patvirtinta parlamento plenarinėje sesijoje ir joje buvo reikalavimo kurčių vesti elektroninį patikros sistemą įeinantiems į parlamento pastatus nariams. Taigi šį klausimą buvo atsakyta, jūs kalbėjote apie naują sistemą patikros, kuomet e, parlamento nario nuotrauka atsirastų ekrane jam einant į pastatą kils klausimas, buvo pasiūlyta atsisakyti Europos parlamento televizijos, kodėl to dar nebuvo padaryta. Aš manau, kad tai yra pinigų švaistimas ir tą sprendimą priėmė parlamento plenarinė sesija. Taip pat e, dėl sutaupytų lėšų teigiamai vertinu generalinio sekretoriaus patikrą informaciją, turėtume ir toliau e, siekti lėšas taupyti. Taip pat noriu pasakyti, kad reikėtų mažinti e, mūsų atstovų skaičių dirbančių valstybėse narėse ir komisijos struktūrose, nes daug iš jų dirba neblogai, tačiau nemažai iš jų organizuoja vairius susitikimus, e, renginius, pavyzdžiui, Niderlanduose ir ten kviečiame dalyvauti Europos parlamento narius. Ir dažnai e, yra samdomi įvairūs profesionalūs renginių vedėjai tokio pobūdžio renginiams, o pareigūnai jau stovi antrame plane. Aš manau, kad e, delegacijų vadovai, veikiantis ir dirbantis nacionalinių valstybių sostinėse, turėtų patys moderuoti ir e, vesti šias diskusijas, ar apie tai e, mastoma generalinio sekretoriaus biure Zagrebė, dabar neseniai buvo išnuomotos naujos stovybės patalpos, oficiali politika yra patalpas įsigyti, o ne nuomotis. dėl plenarinių sesijų. Man atrodo labai keista, kad praėjus trumpam laikui po statybų pabaigos įgriuvo tiek Strasbūro pastato plenarinės salės stogas, tiek Bruselėje panašiai nelaimė atsitiko, kokios yra statybų garantijos suteiktos ir kas e, apmokės, e, už kas padengs patirtą žalą. Aš manau, kad tikrai neįprasta yra, kad praėjus 10-20 metų po pastato statybos pabaigos e, įgriūna jo stogas ar, ar lubos. Paskutinis klausimas. Aš pasisakau už tai, kad būtina kuo daugiau taupyti ir ypač vertimo žodžių srityje taupimo potencialas dar yra nevisiškai išnaudotas, nes dauguma parlamento narių kalba prancūziškai ir angliškai ir aš manau, kad tikrai jie e, dažniau kalbėtų, turėtų dažniau kalbėti su gimta kalba arba galbūt angliškai. Labai ačiū kolegė Milderiui, ponė Prosbata. Že, děkuji za slovo. Já bych se tady připojila ke... Dėk, dėkuoju. Aš taip pat norėčiau pritarti kolegoms. Norėčiau taip pat padėkoti tiems, kurie pasisakė. Aš esu atsakinga už pastatus ir turiu gana kri, kri, kritišką poziciją dėl Europos istorijos centro. Aš e, esu nustebus teigiamai, kad e, jums pavyko nepriimti daugiau personalo į darbą ir iš principo padaryti daugiau darbo. Tad džiaugiuosi, kad tai buvo įmanoma, nes biudžeto komitetas ilgai yra dirbęs šitais klausimais ir, aišku, komiteto sprendimų turinys e, mums e, didelį įspūdį padarė. Žinau, kad e, sunku yra užtikrinti tinkamą santyki tarp e, kainos ir kokybės. Kalbant apie bevėlį interneto ryšį, reikia atsižvelgti tai, jog ši sistema kartais e, bus perkrauta, galbūt komitetų savaitėmis. Kartais man iškyla problemų net ir su mano mobiliuoju telefonu dėl to, kad tinklas būna perkrautas. Informatikos specialistai dažnai nori naudoti pačias naujausias technologijas šioje srityje. Taip, toliau vertimas žodžiu aš kalbu čekų kalba ir, ir džiaugiuosi, kad galiu kalbėti tokia kalba. Manau, kad taupimo priemonės taikomos vertimui žodžiu buvo tinkamos priemonės. Tikiuosi, kad ir toliau bus e, tinkamai teikiamos paslaugos ir galbūt iš tikrųjų buvo pasiūlyta tinkamai, jog vertimas žodžiu neturi būti numanomas misijose, kuomet e, parlamentaras neprašo e, vertimo. Ir manau, kad e, galime daug ką racionalizuoti tais atvejais, kuomet gimtoji parlamentarų kalba yra maža paplitimo kalba. Toliau įėjimas į parlamento pastatus ir e, tikrinimas e, įeinančiųjų, jeigu bus užtikrinta elektroninė kontrolė visų įeinančiųjų. Aš manau, kad tai bus papildoma saugumo priemonė. Yra buvę elektros avarijų, yra buvę įstrigusių liftuose darbuotojų parlamente. Tad e, ir tuo požiūriu būtų naudinga tokia kontrolė, nes žinotume, kas yra parlamente ir, ir, ir tuo būdu galėtume atrasti tuos žmonės esančius vienoje ar kitoje parlamento e, vietoje, jeigu yra kokių problemų, ar jie yra įstrigę kur nors. Aš e, manau, kad e, galime čia dar kai ką pagerinti. Toliau e, nauja tvarka dėl e, kelionių. Galbūt būtų galima patikrinti tos tvarkos rezultatus metų pabaigoje ir daryti tai ne tik tai dėl finansinių sumetimų, bet ir žiūrint, kokia yra administracinė našta. Ir to būdu pamatytume sekretariato lygmenių, ar iš tikrųjų pagerėjo, pavyzdžiui, ir paslaugų teikimas. Gerbiami kolegos, visi šie klausimai yra labai svarbus bet kadangi mes turėsime dar kalbėti apie kitų institucijų biudžeto vykdymo patvirtinimą ir iki 12.30 dar turėtume išsirinkti vicepirmininkus, norėčiau paprasyti, paprašyti visų kolegų e, koncentruotis į esminius dalykus. E, dabar pasisakys ponas Deutsch, paskui ponė Andreasen ir dar porą kolegų ir, ir jau kalbėtojų sąrašą baigiu. Pone Deutsch, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. norėčiau aiškiai pasakyti, kad aš pritariu tam, kad reiktų išnaudoti visus įmanomus fondus pastatų priežiūrai. Tačiau kasmet biudžeto kontrolės komitetas, kuomet kalba apie metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, e, tenka kartoti tuos pačius dalykus mes labai ekonomiškai naudojame moki, mok, mokesčių mokėtojų pinigus, bet aišku labiausiai, efektyviausiai sutaupytume, jeigu panaikintume Europos parlamentą, nes tada mokesčių mokėtojams niekas nekainuotų. Arba jeigu toliau pafantazuotume, galbūt Europos parlamentarams nereiktų mokėti atlyginimo, priešingai jie turėtų mokėti narystės mokestį. Ir Tokiu būdu mes e, matytume, kad geltonoji spauda Luksemburgė, Airijoje ar Estijoje kalbėtų apie tai, kaip mums pavyko sutaupyti. Ir Europos parlamentas tokiu būdu galėtų prisidėti prie geresnio mokesčių mokėtojų e, lėšų taupimo. Na, o jeigu kalbėtume rimtai, manau, kad kai kurių va, parlamentarų fantazija tikrai pernelik per, ne, per įsisiautėjo, kalbant apie taupimą. Jūs tikriausiai supratote, kad aš kalbėjau ironiškai, aš juokavau, aš e, nenoriu, kad e, mes kasmet kalbėtume apie tai, kad e, kitą metą kalbėtume apie tai, kad Europos parlamentarai turėtų mokėti narystės mokestį ir tai yra pono Deutscho idė, idėja. O dabar galėčiau pasakyti, kad aš pritariu ponui Ehrenhauseriui. Mes turėtume žvelgti į iš institucinės perspektyvos Europos parlamento veiklą ir pagalvoti, kur jis galėtų veikti veiksmingiau ir, ir taupiau. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie vertimo žodžių e, taupimą, e, vertimo žodžių, e, e sąskai, taupimą vertimo žodžių sąskaitą, tai reiktų paklausti, e, kieno tai yra idėja ir galbūt mes turime pažiūrėti į pasiektą pažangą ir į atitinkamas idėjas. Ir aš galėčiau, pavyzdžiui, dalyvauti tokioje veikloje, siūlyti idėjas. Toliau kitas mano komentaras yra neironiškas, jis yra labai rimtas. Pastarieji keli mėnesiai parodė, kad kad mes puikiai išsiverčiame be mini plenarinių sesijų Briuselėje. Aišku, dabar taip atsitiko, kad jos buvo panaikintos dėl techninių problemų, e, tačiau matome, kad e, e, Strasbūro savaitės be mini plenarinių sesijų nėra perkrautos nes praėjusią savaitę netgi buvo tokių sesijų, kai balsavimas baigdavo, baigdavosi per pusvalandį iš tiesų galbūt mes turi, turime e, pagalvoti apie tai, kad e, sutaupytume daug lėšų nerengdami mini plenarinių sesijų e, Briuselyje. Galbūt vietoj plenarinės posėdžių salės galėtume įsteigti kavinę ar valgyklą. Galbūt tikrai rimtai turėtume nuspręsti, ar mums apskritai reikia tų mini plenarinių sesijų Toliau kitas e, svarbus dalykas. E, kai kada tiesiog tokios, tokios, to, tokie baisus dalykai parodo, kad, e, kad kartais mes galime sutaupyti netlikdami kažko. Dėkoju, toliau norėčiau užduoti du klausimus. Parlamento, e, parla, parlamento darbą stebi žurnalistai, jie atvyksta iš, iš mūsų valstybių ir jie rašo e, apie mūsų veiklą, taip pat rengia interviu su mumis ir aš kaip suprantu, kad parlamentas moka pil, visas žurnalistų lankymosi parlamente išlaidas, bet tik tai tada, tik tai, kai jie laikosi Strasbūrė. Bet manau, tam, kad jie suprastų, kaip veikia parlamentas, būtų labai svarbu atvykti į Briuselį, į komitetų posėdžius, nes tai yra kasdieninė parlamento veikla. E, ar yra kažkokios priežastys, kodėl žurnalistams mokama, mokama tik tai tada, kai jie atvyksta į Strasbūrą? Ir toliau kitas klausimas. Mes samdome uh, daug personalo, kuris atsakingas už viešuosius ryšius, taip pat turime brangias televizijos studijas, į kurias investavome, e, tačiau žinome, kad e, transliuotojai turi mokėti atitinkamas perdavimo e, atitinkamus perdavimo mokesčius, kuomet jie iš šitos studijos transliuoja į savo valstybės nares. Ir Aš todėl teiraujuosi, ar, to, ar tokiu būdu mes taupome, galbūt mes galėtume efektyviau panaudoti tas televizijos studijas. Thank you very much. The next, uh, the next... Toliau suteiksiu žodį kolegijai Andrejasen. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Aš e, teigiamai vertinu padarytą pažangą ir e, sutaupytas parlamento administracijos dėka biudžeto lėšas, taip pat pritariu kolegų pasiūlymams toliau taupyti. Aš e, būčiau dar labiau džiaugusius, jeigu tie pasiūlymai prieš tris metus būtų pateikti, tačiau kol kas dar nepavėlavome, manau. Galima būtų daug papildomų pasiūlymų pateikti, kaip daugiau lėšų sutaupyti, tačiau aš manau, kad reikėtų pakalbėti apie skaidrumo aspektus. Europos parlamento narius dažnai nacionalinė žiniasklaida kaltina e, tam tikrais nebūtais dalykais, už kuriuos mes gauname atlygį parlamentui, manau, būtų svarbu skirti šiek tiek lėšų ir laiko tiksliai e, pristatant e, visuomeniai, kiek mes lėšų gauname, už ką tą atlikį gauname ir kokia tų panaudojimų lėšų paskirtis, nes didžioji dalis žiniasklaidos pateikiamos informacijos yra net, neteisinga. E, Junkties karalystės atstovai yra vieninteliai, kurie viešai skelbia savo pajamas, savo padėjėjų pajamas, viešai pateikia informaciją, kam panaudoja savo bendrasis išmokas, kodėl e, nebūtų galima įvesti panašios taisyklės visiems Europos parlamento nariams, tai padarytų veiklą daug skaidresnė. Taip pat dar kitų pasiūlymų turiu, kaip pagerinti skaidrumą, kaip sutaupyti lėšas skiriamas Europos parlamento propagandiniai veiklai. Bet noriu paklausti, e, kokia yra e, parlamento narių elgesio kodekso rengimo būklė, nes tas klausimas, manau, taip pat turėtų būti sprendžiamas. Ponai Epingui žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš matau, kad e, jau prasidėjo atrankos procedūros rengiantis naujiesiams rinkimams atskirose valstybėse narėse. Ir tai daro šio parlamento komiteto veiklą dar įdomesnė. Įdomesnė, sveikinu panavelės pastangas taupyti lėšas vertimui raštu ir žodžiu. Pastarų metų pranešime, kurio pavadinimas New Direction, nauja kryptis arba naujas kryptis, mes patikėme atitinkamų pasiūlymų ir uh, Džiaugiamės, kad e, jūs jau užbėgote už akių mums ir sutaupėte lėšas kai kuriuose srityse į priekį, galima pasakyti. Ir tai vertintina labai teigiamai, tačiau dar lieka ir šiek tiek skeptiškumo, kalbant apie lankytojų centrą. Aš nelabai suprantu, kam mums reikalingi Europos istorijos namai, kurie kurių statybos sąnaudos, atrodo, smarkiai padidėjo palyginti su pirminė samata ir ypač rinkiminiais metais, manau, būtų pakankamai sudėtinga tokias išlaidas pateisinti, turėtume pasistengti <clears throat> šiek tiek sumažinti atitinkamas išlaidas. Taigi noriu paklausti, ar iš tiesų šis projektas yra būtinas ir ar žmonės Europos piliečiai tikrai suvoks e, ir supras jo naudingumą. Jūs labai e, stipriai pasisakėte už e, lankytojų centro statybą parlamentariumą, tačiau tas Europos istorijos namų projektas, nors ir turintis simbolinę prasme, tikrai susijęs su tam tikra rizika, ypač rinkiminiais metais ir turint omenyje, kad jis nebus užbaigtas tada, kai planuota. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, kadangi daug klausimų buvo užduota. Aš tik noriu replikuoti ponui Dejongui. Sumet, kai kalbame apie lėšas, kurias į savo bankų sąskaitas gauna politikai, tai labai dažnai sudaro įspūdis, kad tiesiogiai nenorima kalbėti apie tas lėšas. Ir ponas Dejongas kalbėjo apie tai, kad galbūt e, būtų galima pasitelkti kai kurių parlamento narių atžvilgių skirtingas sistemas, e, panaudojant, nesveikiant į tai, kiek e, jie panaudojo tos bendrosios išmokos ir kiek e, pateikia sąskaitų. Manau, kad jeigu vadovautumės tokiais pasiūlymais, kiltų dar didesnis chaosas, mums reikia daugiau skaidrumo, o ne sumaišties. Aš e, e, galbūt esu labiau šalininkas pasiūlymo apskaičiuoti, kokios išlaidos įmanomos, neįmanomos, kiek jos kainuotų. Tačiau jeigu mes norime užsitarnauti visų piliečių pagarbą, turime aiškiai suvokti, kad visų piliečių pagarbos niekada neužsitarnausime ir e, galbūt dauguma piliečių pritartų pasiūlymui e, griežčiau kontroliuoti parlamentarų išlaidas, tačiau praėjus kažkiek laiko kirtų dar, dar, kiltų dar didesnis chaosas, jeigu norime sutaupyti daugiau lėšų ir turėti e, skaidrę finansavimo tvarką, įveskime paprasčiausiai išlaidų, tiesiog neišlaidų atlyginimo sistemą. Puikiai žinome, kas atsitiko su ponu Steinbriuku kuris padarė klaidą, e, teikdamas, kad reikia e, skirti tam tikrą lėšų sumą politikams. Aš tos klaidos kartoti nenoriu. Ir kaip ponas Deutsches minėjo, jeigu nesugebėsime pažaboti šio arklio e, ir šios situacijos sutvarkyti, tai paprasčiausiai paleiskime šį parlamentą. Ačiū pabaigai, ponas Audy, trumpai. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai Evai. Jinai turbūt tampa viena iš geriausių parlamentarų. Dėkuoju jai už puikiai atliktą darbą, dėkuoju taip pat generaliniam sekretoriui. Aš e, labai susidomėjęs išklausiau jūsų komentarus, nes uh, Dažnai girdime įvairiausių gandų, kad galbūt yra kai kas blogai administruojama, kad yra saugumo problemų, tad jūsų pateikta informacija iš tikrųjų buvo labai naudinga mums. Keletas pastebėjimų. Visų pirma, dėl daugiakalbystės. Aš esu iš tų, kuris kritikuoja daugiakalbystės mažėjimą. Uh, dėl jūsų priemonių šioje srityje priimtų. Norėčiau paklausti, galbūt reikėtų dabar įvertinti susidariusią padėtį. E, pavyzdžiui, turint omenyje verčiamus dokumentus, verčiamus e, pakeitimus. Kartais mes priversti pateikti pakeitimus angliškai. Atrodo, kad e, mes sutaupėme ir atrodo, kad daugia kalbystė nenukenčia, tačiau kasdieniam gyvenime mes jaučiame, jog yra mažiau kalbų vartojama. Tad ar galėtume įvertinti susidariusią padėtį vertimo ir e, žodžiu ir vertimo raštus rytise, nes tai yra ne vienas rytis, o skirtingos rytis. Ir kita tema būtų pastatai. Iš esmės mūsų pastatai yra pakankamai nauji, tačiau žinome, jog yra tam tikrų remonto darbų, ar yra pakankamai atidėjimų, numatant e, platesnio masto remontą mūsų pastatuose. Dėkoju, gerbiami kolegos. Aišku, ši tema liečia mus, konkrečiai mus parlamentarus, mūsų samoningumą ir e, visų klausimų, matyt, kurie susijęs su parlamentarų samoningumu, e, generalinis sekretorius matyt negalės atsakyti, galbūt vicepirmininkas galėtų pasakyti kažką, bet kita vertus mes patys parlamentarai turime e, nuspręsti, kokius sprendimus mes priemame, e, mes galime tik padėti administracijai ir todėl aš norėčiau e, čia mūsų komiteto vardu padėkoti administracijai, nes būtent jį įgyvendina tai, ką nutarė parlamentas. Nežinau, ponė vicepirmininkė, ar jūs galite kaip nors sureaguoti į politinius klausimus, kuriuos uždavė parlamentarai, ar biure vyksta kažkokios diskusijos dėl tų bendrųjų išmokų, ar, nežinau, ar pirmiausia suteikti žodį generaliniam sekretoriui, kad jis atsakytų į kitus klausimus. Grazie. Grazie, prezidentė. Dėkuoju. Pane pirmininkė, e, atsakau e, su malonumu jūsų klausimą. Iš tikrųjų, reikėtų patikrinti, kaip uh, yra užtikrintas e, geresnis e, išlaidų panaudojimas ir e, taupimas. Ir aišku, turėtume tikrinti, ar taupimas neatsiliepia neigiamai mūsų veiksmingumai. Yra sudaryta darbo grupė, į kurią įeina biuro nariai ir, balansų, ir biudžeto komiteto atstovų, mūsų uh, E, generalinis sekretorius labai intensyviai dirba taip pat šituo klausimu. Žinome, kad e, yra sudaryta ta darbo grupė ir yra, yra mašiusi šitais e, klausimais. Ir taip pat yra atliktas palyginamasis tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kaip yra uh, E, leidžiamos e, lėšos, e, kiek kainuoja kelionės ir kaip tos priemonės, kurių yra imtasi atsiliepia veiksmingumai, taip pat buvo lyginama su jungtinių valstijų parlamentu, Italijos parlamentu, Vokietijos parlamentu. Kol kas dar tie palyginamieji tyrimai nėra iki galo atlikti, tačiau jau dabar galime e, sakyti, jog mūsų parlamento funkcionavimas kainuoja mažiau negu e, kai kurie kiti e, parlamentai. Na, o kalbant apie daugia kalbystę, tai yra tokios išlaidos, šios ryties išlaidos tokios, kurios yra būdingos mums, bet kurių neturi kiti parlamentai. Tai yra vertimas raštu ir vertimas žodžiu. Žinome, kiek yra uh, darbo e, oficialių kalbų pas mus ir žinome, kiek iš principo čia esame ir sutaupę. E, kai kurie kalbėtojai pateikė klausimų dėl kai kurių pasiūlytų naujovių, kurias e, pasiūlė gyventi darbo grupė. Na, išklausime jūsų pasisakymus ir paskui pateiksime jums informaciją tais klausimais ir paskui remdamėsi jūsų komentarais bandysime toliau gyventi tuos e, dalykus. Aš e, manau, kad Vėlai e, išklausysime jūsų ir tolesnius komentarus dėl kelionių ir kitais klausimais. Dėkoju, ponė vicepirmininkė, už jūsų nuomonę, o dabar suteiksiu žodį ponui generaliniam sekretoriui. Ja, dank. Ich hab mich... Dėkoju. Bandžiau už, užsirašyti visus klausimus ir tikiuosi, kad man pavyks juos visus atsakyti. Visų pirma, ponas Vonas. Mes puikiai bendradarbiavome ben, rengdami šį biudžetą ir aišku visa tai yra susiję, tie taupimai, kuriuos, kurių mums pavyko pasiekti buvo suderinti su biudžeto komitetu, biudžeto kontrolės komitetu ir su jumis kaip su pranešėju, manau, tai mūsų bendros veiklos rezultatas. Todėl dėl atskirų aspektų bendradarbiavimas su regionų ir eko, ekonominių bei socialinių reikalų komitetais. Iš tiesų tai yra įdomus e, pasiūlymas ir iš vis įdomu, kad yra trys institucijos, kurios yra parlamentinės institucijos. Tai reiškia, kad mus e, sieja šis, ši savybė labiau negu su kitomis institucijomis. Bet to mes esame labai artimi kaimynai čia Briuselėje. Tai reiškia, kad tikrai apsimokėtų galbūt e, padiskutuoti, kad aš padiskutuočiau su savo kolegomis Kosokė ir regionų komitete, kur mes galėtume intensyviau bendradarbiauti. Ir galbūt yra kažkokių dalykų, mes, kurių mes pageidaujame, yra kažkokių dalykų, kurių pageidauja Ekosokas ir regionų komitetas. Pavyzdžiui, mes suteikėme jiems patalpas, e, kurios jiems yra labai svarbios. Kita vertus, mes galime įsivaizduoti, kad pavyzdžiui mes galėtume dar pagerinti mūsų bendradarbiavimą vertimo žodžių ir raštų srityje ir galbūt tarp institucijų galėtų, e, galėtume aiškiai pasakyti, kad parlamentas čia turi didžiausias kompetencijas. Toliau dėl kalbos kursų. Iš tiesų, jūs teisus, galbūt reikia pagalvoti, kaip geriau e, organizuoti tuos kursus. Kartais e, darbuotojai atšaukiami iš tų kursų, jeigu yra svarbaus darbo, tai nėra labai gerai. Dėl biudžeto įvykdymo 2011 metais e, jis buvo menkas, nes mes numatėme daug pa, didžiulių pavedimų, e, o 2012 metų pradžioje mes 2012 metų pabaigoje mes esame įvykdę jau 99,2 procento biudžeto, tai yra labai puikus skaičius. Ir kadangi ateityje bus kaštų susijusių su Konrado Adenauerio pastatu, tai tuomet e, mes turėsime numatyti kaštus iš anksto, kad, kad sutaupytume e, kažkiek tai lėšų, bet e, tai matyt nebus labai sudėtinga. Pone Ajala klausė dėl stogo Briuselėje. Galiu pasakyti, pateikti tokią informaciją, kad nei pastatas Strasbūrė, nei Briuselėje nebuvo e, statomas mūsų. E, ne, ne mes užsakėme statybą pavyzdžiui, Strasbūro miestas užsakė Strasbūro pastatą, o mes tik perėmė jį, e, o Bruselio pastatas, e, PHS pastatas yra jau e, senesnis nei 20 metų, jam jau daugiau nei 20 metų ir dabar yra sunku uh, rasti, kas yra atsakingas už stogą. Jūs atkreipėte dėmesį į tuos e, palyginimus tarp parlamentų, iš tiesų rezultatai yra stulbinantis, mes nustatėme keturias sritis savo darbe, kur Europos parlamentas e, turi mažiau pajėgumų negu nacionaliniai parlamentai. Tai yra, pavyzdžiui, nepriklausomi uh, E, mokslo patarėjai. Pavyzdžiui, mes jų turime mažiau ir negu Vokietijos Bundestagas ir kiti parlamentai. Toliau kitas rytis, e, tai yra priežiūros sritis, tai yra vykdomosios valdžios priežiūra. E, JAV kongreso atstovų rūmai turi atskirą instituciją tam, tai yra at, atskaitos kažkoksai tai skyrius, skyrius kur yra tikrinama kiekviena mm, bet kokia veikla susijusi su vykdomąją valdžią. Ir iš viso ten veikia 3300 darbuotojų tame skyriuje. Ir tai yra parlamento atskira agentūra, atskiras skyrius. Aišku, mums tiek darbuotojų nereikia, tačiau e, klausimas, kas atsitinka su teisės aktais, kuriuos mes inicijuojame, e, turėtų mums rūpėti, rūpėti ir iki šiol mes mažai investavome į šį klausimą ir mes galėtume e, tikrai geriau dirbti šioje srityje. Toliau e, kalbant apie apsaugą, dabartinės sutartis yra E, ilgalaikės sutartis, kurias galima bet kada nutraukti, reiškia, jeigu bus kažkokių problemų su tam, tikru, tam tikrais darbuotojais, bus galima nutraukti jų e, sutartį, tačiau kadangi tie darbuotojai yra pasamdyti ilga, ilgam laikui, labiau apsimoka investuoti jų apmokymus. Taip pat e, buvo paklausta, ar negalima daugiau sutaupyti E, kitose sritise, e, pavyzdžiui, delegacijų kelionėse. Ir e, biuras svarstė šį klausimą, kad, pavyzdžiui, delegacijų kelionėse dalyvautų tik biuro nariai. Ir nebus taip, kad paskutinę minutę net nepriklausydamas tai delegacijai, neturėdamas specifinių žinių apie konkrečią šalį, galėsi važiuoti į keliones. Dabar bus galima, į keliones galės važiuoti tik tai tie, kurie tikrai aktyviai veikia toje delegacijoje. Tokiu būdu mes sumažinsime kaštus. Ponas Rubikas labai draugiškai pasisakė apie mūsų darbą, apie sutaupimus. Dėkoju Jums už tai. Dėl vertimo žodžių, manau, tai, ko mes, ko mes pasimokėme, e, kuomet yra užtikrinamas pilnas vertimas e, plenarnėje sesijoje. Būtų žymiai geriau veikti pagal paklausą. Jeigu vienas parlamentaras e, paprašo posėdžio protokolo, tai, e, tai tuomet pateikiama to protokolo vertimas raštu, e, o jeigu niekas neprašo, jis yra nerošiamas. Tai to, manau, kad tai yra geras principas, tokiu būdu nediskriminuojamos nei didelės, nei mažos kalbos. E, Jeigu kažkas nori vertimo, jis įgauna. Jeigu niekas nepageidauja protokolų vertimo raštu, tai tuomet jie yra ir neverčiami. E, klausimas apie pasyvų vertimą delegacijų e, komandiruotėse, tai yra įdomus klausimas. Ponas Dejon taip pat labai teigiamai pasisakė ir uždavė keletą specifinių klausimų dėl bendrųjų išmokų, kaip administracijos atstovas Aš galiu pasakyti, jeigu mes pradėsime tikrinti bendrasias išmokas įvairiose sritise, galiu pasakyti, kad tai tikrai reikš labai daug darbo ir tai atsispindės, aišku, ir papildomose kaštuose. Tačiau, aišku, galėtų būti toks politinis noras, jeigu jūs to norėsite, mes tą darysime, bet kol kas e, sprendimas buvo toks, kad e, išliks ta bendroji iš bendrųjų išmokų sistema E, taip pat e, kalbėdami apie 5 procentų sutaupimą kelionių kaštams, mes e, daug diskutavome, kaip tą galima padaryti dėl tų taškų ar mylių. Iš tiesų yra labai sudėtinga kontroliuoti, tačiau komandiruočių metu gauti taškai negali būti panaudoti privačiai. Dėl parlamento televizijos iš tiesų labai nedaug lankytojų, e, žiūrovų tos televizijos, tačiau potencialas yra gana didelis ir šitą temą e, labai intensyviai aptarė komunikacijos darbo grupės e, pirmininkas ir galiausiai plenarinėje sesijoje buvo nu, nuspręsta, kad 2013 metų biudžete turėtų 8 milijonai eurų būti skirti šiai televizijai. Galbūt mes galėtume pamastyti, ar negalime daugiau produkcijos, daugiau reportažų ar kažko renkti e, pasite, pasitelkę vidaus darbuotojus ir tokiu būdu būtų galima sutaupyti kaštų. Aš pats pasidomėsiu šiuo klausimu, tačiau aišku, iš kitos pusės e, Europ, Europos parlamento televizija mums reikalinga, ypač prieš Europos parlamento rinkimus. Pone Ehrenhauseri, dėkoju Jums už Jūsų pasveikinimą dėl klausimo, kam kilo idėja e, tik, tikrinti vertimo raštu išlaidas. Aš pats paskyriau tam du savaitgalius savo nes aš ne, nenorėjau, kad vyktų tokios bendro pobūčio diskusijos, nes yra 23 skirtingi skyriai, kurie e, atitinkamai veikia ir kai kurie iš tų skyrių veikia labai veiksmingai, kiti mažiau veiksmingai. Tai reiškia, mes turime e, nagrinėti kiekvienos kalbos atvejį ir tos kalbos vertimo skyriaus atvejį, e, vertimo raštu skyriaus darbą ir kadangi mes tą išnagrinėjome, mums pavyko sutaupyti ir taip pat čia yra ir teisingumo klausimas, kodėl, jeigu pavyzdžiui, imsime vertėjus, kodėl vienas vertėjas turi dirbti žymiai daugiau negu kitas. Taigi mums pavyko optimizuoti darbą ir pasiekti pažangos, toliau dėl vertimo žodžių mes biudžeto komitete apie tai diskutavome atitinkamo generalinio direktorato e, vadovė pasakė, aš galėčiau taupyti, jeigu jūs tam tikrus dalykus geriau e, reglamentuotumėte, reguliuotumėte. Aišku, jeigu vyksta naktinis posėdis, kuris tęsiasi po 23 valandos, reikia dvigubai daugiau vertėjų, nes vertėjai negali dirbti kitą dieną. Todėl e, jeigu mes posėdžius baigsime 22.45 minutės, o ne 23.15 minučių, mes sutaupysime labai daug. Taip pat aš jau minėjau apie tos pirmadienius ir ketvirtadienius. Ir e, paprašėme komitetų, kad jų posėdžiai būtų arba pirmadienį, antradienį, arba trečiadienį, ketvirtadienį Ir trečias e, dalykas buvo e, nuo savų išteklių nepakankamas panaudojimas per vadinamasias Turkijos spalvos savaitės. Taigi tai buvo e, pasiūlymai, kurie, kuriuos pateikė pati vertimo tarnyba ir kuriuos patvirtino biuras ir mes galėjome e, tokiu būdu pasiekti pažangos ir daug sutaupyti. Aišku, iš tiesų tai turėtų būti nuolat organizuojamas procesas, ne kažkokie ad hoc sprendimai. Ir aišku, mums e, padės dabar ta naujoji informa, informacinė sistema. Pavyzdžiui, dabar e, yra fin, finansai finansams, fin, finansams taikoma ta nauja informacinė sistema ir tokiu būdu mes galėsime pažiūrėti, kiek galima realiai sutaupyti. Toliau ponas Vandalen uždavė klausimą dėl Briuselio ir Strasbūro ir tų dėžių transportavimo. Iš tiesų mes e, dabar jau mažiau orientuojamės į e, dokumentus atspausdintus popieriuje. Galbūt, e, galbūt būtų galima dalintis e, dėžę. Pavyzdžiui, du darbuotojai galėtų pasidalinti vieną dėžę ir tokiu būdu jau dvigubai mažiau dėžių būtų transportama o galbūt trys darbuotojai netgi galėtų naudotis viena dėžė ir tokiu būdu sutaupytume. Bet kadangi mes vis mažiau spausdiname dokumentų, vis mažiau dirbame su popieriumi, tai galbūt čia tikrai slypi didžiulis e, potencialas taupimo. Ponas Sonikas kalbėjo apie vertėjus delegacijų me, e, kelionių metu. Kartais atrodo, kad delegacijų kelionių metu yra žymiai daugiau yra kartais per daug darbuotojų, kurie keliauja kartu su delegacijomis ir sumažinus vertėjų skaičių galbūt pavyktų daugiau sutaupyti, galbūt geriau reiktų taikyti pasi, vadinamąją pasivaus vertimo sistemą, kai kiekvienas parlamentaras galėtų pasisakyti savo kalbą, o, vert, o vertimo galėtų klausytis tik tai keliomis pagrindinėmis kalbomis. Tačiau, aišku, šitą sprendimą turėtų priimti patys parlamentarai. Taip pat jūs klausėte, kam mums apskritai reikalingas naujas pastatas Luksemburgė. Šiuo metu mes dirbame aštuoniuose pastatuose Luksemburgė. Tai yra labai neveiksminga, ypač kalbant apie tiekimą ir panašiai. Todėl mes norėtume, kad Luksemburgė, kaip ir Briuselė bei Strasbūrė, būtų vienas vienintelis pastatas. Biudžeto komitetas e, paskaičiavo 20 metų perspektyvoje, ką tai reikštų, jeigu mes nuomotume pastatą ir e, tuos, nuomotume tuos aštuonis pastatus ir ką tai reikštų, jeigu mes turėtume vieną pastatą. Ir e, didžiuliai yra skirtumai. Per 20 metų nuomos e, mes galėtume sutaupyti daugiau nei 300 milijonų eurų. Tai iš tiesų yra labai akivaizdus skaičius ir mm, mums pavyks sutaupyti dėl to, kad Luksemburgo miestas mums tą teritoriją, kurioje bus pastatytas pastatas, suteikia beveik uždyką. Todėl taip pat yra dar ir dėl tam tikrų ekonomiškumo priežasčių e, svarbu, kad kai kurios tarnybos parlamento veiktų Luksemburgė. Ponas Janas e, Mulderis uždavė pono Gembrandi e, pas, e, klausimus dėl kontrolės. Aš sakiau, kad mes turime įvairius sprendimo prieimimo e, įvairias institucijas. Yra biudžeto komitetas, biudžeto kontrolės komitetas ir jeigu, pavyzdžiui, e, yra skiriama 8 milijonai eurų, tai tuomet e, biuras turi priimti administracinius sprendimus susijusius su televizija. Taigi kiekviena iš tų institucijų veikia pagal savo kompetenciją. Man patiko ta idėja, kad mūsų užsienio atstovybėse diskusijas moderuotų ir vestų e, būtent vietiniai darbuotojai. E, dėl Zagrebo mums nepavyko rasti tinkamo pirkimui pastato, todėl mes nuomojame tą pastatą, bet šiaip mūsų politika yra tokia, mes geriau jau įsigijame pastatą, negu jį nuomojame, nes iš tiesų ilgalaikėje perspektyvoje tokiu būdu pavyksta sutaupyti. Garantijos dėl lubų jau, kaip minėjau, baigėsi, ta garantinis laikotarpis baigėsi, nes pastatas yra senesnis nei 20 metų. Viena kalba Tai yra labai politinis sprendimas, negaliu jį atsakyti, tą turėtų atsakyti e, parlamentarai. Jie galėtų pasakyti, kiek jiems dokumentų reikia jų darbui. Pone Bžobohata. Tikriausiai teisingai ištariu jūsų pavardę arba beveik teisingai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už draugiškus žodžius mes nediskriminuojame mažų kalbų ir nesiuošiame to daryti. Jeigu mes įves, įvesime tą paklausos sistemą, jeigu vien, bent vienas parlamentaras pageidaus, jam iš karto bus suteikta paslauga, reiškia parlamentaras iš Čekijos yra toks pats reikšmingas kaip ir parlamentaras iš Prancūzijos. Jeigu parlamentaras iš Čekijos pageidaus vertimo, jis ir gaus tą vertimą. Dėl naujo kelionių reglamento, aišku, mums reiks jį vertinti. Nežinau, ar šio mėnesio pabaigoje pavyks e, įvertinti, e, bet būtų labai svarbu, kad patikrintume, kaip veikia priemonės, kad galėtume ištaisyti klaidas, jau reikia kiek įmanoma, kiek įmanoma greitesnio įvertinimo. Ponas Deutsch sakė, kad mes galėtume būti, turėtume būti atsargus, taubydami jūs teisus, iš tiesų uh, konstatuojame, kad kai kada mums pavyka, pavyksta labai daug sutaupyti, tačiau tas sutaupimas visiškai nepakenkia mūsų darbui, tačiau kai kada pavyksta sutaupyti labai nedaug, o e, to taupimo sąskaita nukenčia parlamentarų darbas. Todėl mes E, turime galvoti, kaip taupyti, taip, kad sutaupytume labai daug, bet e, nepakenktume parlamentaro darbui ir atsisakyti tokių simbolinių sutaupimų, kurie mums visiems apsunkina gyvenimą. Toliau dėl Briuselio mini plenarinių sesijų tai taip, yra, taip pat yra politinis sprendimas. Ponas Deivisas klausė, ar žurnalistams kaštai apmokami tik Strasbūrė. Ne, atsakymas yra, mes galime pasikviesti žurnalistus ir į Briuselį ir finansuoti jų kaštus, tačiau yra skirtingos programos, yra e, frakcijų programos ir parlamento programos ir būtent per frakcijų savaitę frakcijos nusprendžia, kas joms yra naudingiau. E, televizijos transliuotojai naudoja mūsų vietos infrastruktūrą, kur yra labai gera, tačiau tuos transliavimo mokesčius jie turi patys mokėti, jūs teisus, galima pažiūrėti, ar tai yra prasminga ar ne. Galbūt mes galėtume šiek tiek paremti, teikti kažkokias išmokas nekomerciniams transliuotojams. Taip pat norėčiau padėkoti kitiem kolegom už tai, kad išsakė daug teigiamų žodžių dėl tų sutaupimų kurių mums pavyko pasiekti. Iš viso mes sutaupėme 24 milijonus eurų ir, ir to galima bus siekti visais metais, tai, tai bus kasmetiniai sutaupimai. Kalbant apie skaičius, e, tie skaičiai yra at, E, yra visiems vieši ir prieinami. E, parlamentaro atlyginimas yra 38,5 procento teisėjo atlyginimo. Dėl Elksenos kodekso e, tai taip pat yra svarbus klausimas ir čia reikia pažiūrėti, kokie reglamentai, kokie teisės aktai galioja nacionalinėme ligmenyje. Ir taip pat čia reikia kalbėti ir apie sekretoriato darbą ir apie ekspertų paramą. Manau, kad šioje srityje mums pavyko pasiekti pažangos. E, ponui Epingui taip pat norėčiau padėkoti už draugiškus žodžius, už tai, kad mums pavyko tiek sutaupyti vertimo srityje. Dėl Europos istorijos namų galiu pasakyti, kol kas mes visiškai neviršijame numatyto biudžeto, neviršijame numatytų kaštų. Uh, mes esame e, padarę kaštų samatą naujam pastatui ir pagal to, tuos pasiūlymus, kuriuos gavome, mes tikrai laikomės tuos kaštų samatos, mes kol kas neviršėme numatyto biudžeto. Ir šiaip mes laikomės verslo plano, kuris buvo sutartas su biudžet, suderintas su biudžeto komitetu. Tai Todėl dar kartą noriu, pabrė, noriu pabrėžti, kad mes tikrai neperžengėme numatyto biudžeto ir numatytų kaštų ir galiu pasakyti, kad kaip ir parlamentariumas šitie Europos istorijos namai yra pasiūlymas piliečiams. Tai nėra kažkokie. Tai yra investicija, e, mes tokiu būdu investuojame į piliečius 250 tūkstančių piliečių aplankė parlamentariumą, jų atsiliepimai yra tikrai labai puikus ir tokiu būdu mes investuojame į piliečius ir tikiuosi, kad Europos istorijos namai bus taip pat, toks, taip, taip pat sėkmingas projektas kaip ir e, parlamentariumas. Ponas Saranek dar kartą kalbėjo apie skaidrumą. Man atrodo, kad šitas mūsų šiandieninis posėdis e, taip pat yra įnašas į skaidrumą. Aš atsakiau labai daug klausimų. Žodžiu, atsakysiu žodžiu. Jūs žinote, kad ne visos ES institucijos laikosi tokios skaidrumo programos. Būtų puiku, jeigu taryba čia daugiau nuveiktų šioje srityje, bet mes šiuo metu esame Mm, teisės, abi teisėkuros, dvi teisėkuros institucijos su taryba, tai manau, kad reikalavimai turėtų būti tie patys, kalbant apie skaidrumą. Ponas Odi, ir manau, tai buvo paskutinis parlamentaras, jis uždavė klausimą. Jis uždavė mums labai svarbų klausimą dėl daugia kalbystės. Tas daugia kalbystės aspektas ir, ir darbas pagal paklausą yra labai svarbus. Jeigu parlamentaras kažko pageidauja, jis gaus, o jeigu nėra pageidavimo, mes ne, neteiksime tos paslaugos. E, tokiu būdu mes atsižvelgsime į parlamentarų poreikius. Tai yra geras dalykas parlamentarams ir kita vertus tai yra geras dalykas siekiant taupyti kaštus e, toliau rezervų kūrimas dėl ateities pastatų, mes negalime kurti tokio rezervo e, dėl to, kad to neleidžia mūsų e, taisyklės. Manau, kad atsakiau visus klausimus, dėkoju uždėmesi. Dėkoju, ponė generalinį sekretoriau, taip pat dėkoju ponui vicepirmininkui už tai, kad atsakėte visus klausimus. Prieš suteikdamas žodį auditorumų e, atstovui ir pranešėjai norėčiau pabrėžti, kad klausimas, kuris mums yra labai aktualus čia biudžeto kontrolės komitete, yra poveikio kontrolė. Tai yra kaip įmanoma, kaip, kaip įmanoma būtų kontroliuoti, ko mes pasiekėme. Parlamentarinės demokratijos struktūroje tai yra labai svarbus klausimas, aišku, yra politinių jėgų, kurios mano kitaip, tačiau mes norime, kad piliečiai išrinktų tokius atstovus, kurie renktų tokius teisės aktus, kurie veiktų ir kad jie galėtų kontroliuoti savo, tą, e, e, savo inicijuotų teisės aktų poveikį. Tai toks yra parlamentinės demokratijos principas, bet aišku, kai kada vyksta politinės diskusijos, ypač krizės laikotarpiu, nes e, dažnai atstovaujamoji demokratija yra nauja piliečiams. Ir dažnai e, tas geros teisėkuros klausimas vis tiek išlieka aktualus. Aišku, gali būti, kad teisėkuros procese e, atsiras klaidų, kurios labai daug kainuos mūsų piliečiams. Ir kol kas mums trūksta to instrumento, kuriuo mes galėtume e, patikrinti ir išvengti atitinkamų klaidų teisėkuros procese ir tokiu būdu mažiau apkrauti savo piliečius. Manau, kad tai yra labai aktuali tema. Leidau savo pasakyti šį, šią pastabą. Dabar sutiksiu žodį audito rūmų atstovui. Eh, thank you, Chairman. The, the... A specific question addressed to the, to the, to the court of, of I, I... Ačiū pirmininkė už galimybę auditorumams pareikšti savo nuomonę, atsakyti užduotus klausimus, buvo užduoti klausimai dėl pastatų pirkimo. Mūsų audito išvadose dėl priežiūros e, sistemos e, E, atitinkami vertinimai pateikiami, galbūt ateityje įsamesnius vertinimus pateiksime. Aš norėčiau pabrėžti, kad e, savo metinėje ataskaitoje ir jos išvadose šioje srityje susijusioje su administracinėmis išlaidomis Europos parlamento institucijų ir tarnybų tiksliau ES institucijų ir tarnybų, skaitant ir Europos parlamentą. <clears throat> Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad e, audito rūmų išvadose teigiama, kad visos išlaidos e, yra teisėtos, ir papildoma kontrolė ir priežiūra buvo atlikta patenkinamai vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir reglamentais. Ačiū uždėmesi, ačiū ponui Mugurūzai, o aš dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Apibendrindama Galiu pasakyti, jog po beveik trijų valandų diskusijų su generaliniu sekretoriumi ir su tokiu aktyviu komitetu kaip šiandien galiu tik tai padėkoti visiems e, svečiams ir visų politinių frakcijų atstovams dalyvavusiems e, diskusijose. Dabar iš tikrųjų mes geriau įsivaizduojam susidariusią padėtį. Mane labai padrasino šios diskusijos, mes jau daug ką patobuliname ir tai, kas buvo pasakyta, rodo, jog mūsų komitetas iš tikrųjų dirba labai aktyviai ir jo darbas naudingas. Ačiū pranešėjai, ačiū parlamento vicepirmininkui Pitelai, generaliniu sekretoriui Vėlė už dalyvavimą diskusiją ir patiktus atsakymus, užduotus klausimus ir iki kitų susitikimų. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich äh, wollte. Mėly kolegos, norėjau dabar siūlyti surenkti vicepirmininko rinkimus, kolega Dočius, tačiau išėjo iš salės, ar kas nors žino, gali pasakyti, ar jis sugrįž po kelių minučių ar ne. Taigi jam išėjus siūlau toliau tęsti darbo tokias svarstymas, laikas bėga, tačiau jis grįžta. Taigi dabar skelbiu darbo tvarkės e, klausimo naujo vicepirmininko rinkimai svarstymą. Kolegė Ivanova tapo auditorumo Luksemburgė nare, būtina perskirstyti komiteto vicepirmininkų pareigas pagal 191 darbo tvarkos taisyklių straipsnį ir kitus straipsnius tarp jų uh, 95-96 darbo tvarkos taisyklių straipsnį galime renkti atvirus rinkimus, jeigu yra tik vienas kandidatas ir jeigu šeštadalis parlamento narių nereikalauja slaptų rinkimų. LP frakcija turi teisę siūlyti savo kandidatą, ji pateikė pono Deutsch kandidatūrą, noriu paklausti, ar pageidaujate slaptų rinkimų, atrodo, niekas to nepageidauja tuomet galime e, balsuoti atvirai, rengti atvirą balsavimą, ar pageidaujama, kad kandidatas prisistatytų, nepageidaujama, taigi galime atvirai balsuoti, kas už tai, kad ponas Tomas Doč taptų biudžeto kontrolės komiteto pirmininko paduotų, prašau kelti rankas. Ar kas nors prieštarauja, ar susilaiko, nėra tokių, taigi vienbalsiai pritarėme Tamas Doč kandidatūrai. Klausiu, ar jis sutinka su išrinkimu iš šias pareigas. Žinoma, ponė pirmininkė, mėly kolegos, dėkoju už parodytą pasitikėjimą, pasistengsiu jūsų lūkesčių nenuvilti. Pone, ponė Ivanova, mano pirmtakė, tikrai puikiai atliko savo darbą ir aš tikiuosi sugebėsiu jos pareigas tinkamai perimti. Ačiū, sveikiname jūs vienbalsiai patvirtinti išrinkus iš šias pareigas. Manau, kad e, tikrai rasime būdų ir galimybių bendrai atstovauti šiam komitetui, svarstant darbo tvarką. Baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, perėmėme prie 11, tai yra kitų institucijų 11 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas. Pranešėjai yra ponė Českova ir, ir ponas Černieckis. Noriu paklausti, ar pageidaujate pristatyti savo pranešimą, ar pirmiausiai turėtume išklausyti auditorumų atstovų, kolegė Českova žodis. Dėkui za slovo, pane predsedo. Dėkuoju, pane pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti tik štai ką. Kartu su kolega mes pasidalinome darbą Taip, aš esu pranešėja Ekosokė e, regionų komitete, e, ombudsmenui ir kontrolieriui duomenų apsaugos srityje. O mano kolega e, Černeckis, audito rūmai, teisingumo teismas. E, Ponas Černieckis paprašė manęs jam atstovauti, jisai negali mūsų komiteto posėdėje šiandien dalyvauti. Ir diskusijų metu aš e, perskaitysiu jo paliktus man klausimus, perskaitysiu juos e, kolegos Šenieckio vardu. Tai tokia būtų mano, toks būtų mano žanginis žodis, na, o dabar e, laukiu įvairių institucijos savo pasisakymų. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Ačiū kolegai Českovai. Steiksiu žodį auditorumo atstovui. Šį klausimą taip pat ponas Mukurūzas atsakingas, taigi prašau pristatyti auditorumo išvadas. Ačiū pirmininkė, anksčiau minėjau, kad devintajame metinės ataskaitos skyriuje auditorumai daro išvadą, kad visų institucijų biudžeto, biudžetas buvo įvykdytas e, tik tai nustačius 0,1 procento e, klaidų, taigi e, viskas atitinka finansinio reglamento nuostatas ir tas išvadas būtų galima taikyti kitoms institucijoms ir tarnyboms. Jau turėjau galimybę komiteto nariams pristatyti bendrasias išvadas ir rekomendacijas dėl Europos e, parlamento specialiųjų pastabų skiriaus e, sausio 10 dieną jau komitete buvo e, svarstytas administracinės išlaidos bendro, bendrosios išlaidos veiksmų tarnybos ir šią popietę bus diskutuojamas svarstamas komisijos biudžetas. Norėčiau tart keletą žodžių dėl uh, kitų institucijų ir tarnybų. E, tai yra tarybos, teisingumo teismo, ekonomikos socialinių reikalų komiteto, regionų komiteto, Europos ombudsmeno ir e, duomenų apsaugos pareigūno tarnybų biudžeto. Kaip minėta pranešime audito rūmų sąskaitos buvo audituojamos išorės audito tarnybos ir patikta atitinkama atskira ataskaita. Devintajame skyriuje pateikiami komentarai e, dėl e, sisteminių spragų e, dviejų, dviejose institucijose, tai yra ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir tarybos kitų institucijų biudžeto vykdyme rimtesnių spragų ir trūkumų nerasta. Dėl tarybos auditorumai e, dviejose iš penkių audituotų viešųjų pirkimų aptiko e, trūkumų. Tokiu būdu e, šiais pirkimų atvejais buvo nustatyta netinkama kaina. Ir būtent dėl šių veiksmų viešo pirkimo sąnaudos e, buvo keistos, pakeistos ir e, tai yra nenumatyta finansinėme reglamente. Dėl ekonomikos ir finansų reikalų komitete vienu atveju iš keturių audituotų e, buvo užfiksuoti pažeidimai dėl pasirašomų sutarčių su darbuotojais. Vienas darbuotojas, kuris buvo e, pasamdytas kaip laikinasis darbuotojas, e, buvo sumažintas jo atlyginimas netinkamai. Pirmininkė, tiek būtų mūsų e, išvadų dėl kitų institucijų ir tarnybų ES. Žinoma, esu pasirengęs atsakyti užduotus klausimus. <clears throat> Labai ačiū už trumpą pristatymą audito išvadų. Norėčiau suteikti kitų institucijų generaliniams sekretoriams, taip pat trumpai pristatyti savo išvadas ir pozicijas. Pradėsime nuo teisingumo teismo, kam galėčiau suteikti žodį. So, atsiprašau, mūsų saitų, kad didelė, labai sunku pastebėti, kas kur sėdi, Prašau jums žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš su labai dėliu malonumu e, galiu atsakyti jūsų kvietimą pasisakyti dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Teisingumo teismas, kaip jūs žinote, visuomet būna suinteresuotas, kaip įmanoma, konstruktyviau diskutuoti su biudžeto kontrolės komitetu ir e, mes labai didelę svarbą skiriame skaidrumui mūsų mums skirtų lėšų panaudojimo ir siekdami to skaidrumo mes pabandysime, kaip galima aiškiau pateikti informaciją apie mūsų metinę veiklą. Dėl 11 metų aš tikiuosi, kad uh, Mūsų metinė ataskaita kaip tik tai ir yra pavyzdys tokio konstruktyvaus e, dialogo. E, mūsų ataskaitoje yra du svarbus e, dalykai išdėstyti, tai yra asignavimo panaudojimas ir kalbant apie 11 metų e, asignavimo panaudojimą, tai jisai yra didesnis negu 98 procentai teisingumo teismas tuo būdu e, absoliučiai e, pilnai panaudoja savo išteklius ir tuo remdamasi pateikia prašymus dėl lėšų skirimo. Aš dar grįšiu, aišku, prie bylų nagrinėjimo aspekto. Teisingumo teismas taip pat e, užtikrina labai atidžiai, kad visi procedūriniai dalykai bei vidinis auditas būtų atliekami teisingai ir pagal visus reikalavimus. Ir e, būtent todėl mes nesusilaukėme iš audito rūmų jokių praktiškai kritinių pastabų dėl 11 metų. Tokių pastabų nebuvo ir prieš tai buvusiais metais. E, Kont komitetas yra pateikęs mums rekomendacijų ir kalbant apie 10 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, mes buvome gavę e, du, dvi rekomendacijas. Vienoje iš jų buvo kalbama apie vidinio audito įgyvendinimą ir apie e, žmogiškų išteklių panaudojimą. Informacija šitais klausimais yra pateikta mūsų 11 metų metinėje ataskaitoje. Mums Labai e, svarbu užtikrinti e, teisminę mūsų institucijos e, veiklą. Priminsiu Jums, jog teisingumo teismas negali pasirinkti savo darbo krūvio ir savo darbo e, e, srities, todėl kad mūsų administracinė našta tenka ateinant iš išorės byloms e, pas mus. Todėl e, Reikia pažymėti, jog visiems trims teismams, e, kurie eina mūsų sudėti, e, darbo krūvis didėja pastaruoju metu ir dėl to mes pasiūlėme tam tikrų priemonių teisėkuros institucijai ir biudžetiniai institucijai. Bilų didėjimas 11 metais yra aktualus klausimas mums, 12 metais gera naujiena buvo ta, jog bylų augimas truputį sumažėjo, bylų skaičiaus augimas, tačiau tendencija vis dėlto yra bylų skaičiaus didėjimas. Ir manau, kad e, parlamentą labai domina teisminio nagrinėjimo terminų klausimas. Jis taip pat domina ir mūsų piliečius, kurie kreipiasi į teismą. Kalbant apie e, prejudicinių klausimų išaiškinimą, Tai yra turbūt e, labiausiai rūpimas mūsų piliečiams e, klausimas. Tai šiuo klausimu galiu pasakyti, jog 12 metais mes e, rekordiškai sumažinome nagrinėjimo laiką. 2003 metais buvo 25 mėnesiai tokia trukmė, o dabar mažiau negu 15, negu 16 mėnesių. Tad kaip matote, tai yra dėlis sumažinimas ir e, parlamentas, prieš kurį laiką buvo taip pat mums pateikęs e, tam tikrų nugastavimų dėl tos trukmės. Toliau kita priemonė, kurios ėmėsi teismas, buvo e, e, priemonė susijusi su e, bylų sudėtingumo aspektu. Čia kalba sukasi apie teisėkoros priemonė. 2011 metais teismas pateikė e, pasiūlymą ir praeitais metais aš kaip tik tai dalyvau panašiame posėdėje jūsų komitete. Ta priemonė yra susijusi su mūsų didžiosios kolegijos veikimu ir dabar tas pasiūlymas leidžia e, užtikrinti daugiau teismo posėdžių ir padidinti veiksmingumą šios e, priemonės, pritarant Europos parlamentui, buvo priimtos bendrai tarybos ir parlamento praeitų metų spalio mėnesį ir dabar tos nuostatos jau yra taikomas. Mes labai dėkingi esame parlamentui ir tarybai už, tas, už jų patvirtinimą. Toliau e, kitas aspektas tai yra E, pirmos instancijos, susijęs su pirmos instancijos teismu, nes šis teismas gauna vis daugiau bylų, e, ypač iš konkurencijos ryties ir jos yra labai sudėtingos. Ir teismas siūlė padidinti šio, e, teisingumo teismas siūlė padidinti pirmos instancijos teismo teisėjų skaičių. Teismo pasiūlymas buvo labai detaliai išnagrinėtas taryboje ir jūri komitete Europos parlamente. Dabar situacija yra tokia, jog Europos e, parlamentas pritarė e, mūsų siūlymai, tačiau taryba nesutarė vis dėlto, koks turėtų būti taikomas metodas parenkat tuos papildomus teisėjus, kurie būtų skirti. Taryba pripažįsta, jog mums iškyla gebėjimo problemų ir atrodo, kad e, dauguma valstybių narių uh, sutinka taip pat su tuo, kad geriausias sprendimas čia būtų teisėjų skaičiaus padidinimas, tačiau kol kas šiuo etapu sprendimo prieimimas yra blokuojamas e, kai kurių valstybių narių, kadangi nesutarima dėl e, teisėjų skirimo metodikos. Pats e, mūsų pasiūlymas kol kas dar neatmestas, tačiau iš esmės jo nagrinėjimas yra e, įstrigęs. Tikiuosi, kad bus rastas politinis sprendimas ir galėsim daryti pažangą šioje srityje. Tai buvo teisėkuros priemonės ir aišku, tos teisėkuros e, priemonės e, yra papildomos kitomis priemonėmis dėl e, išteklių naudojimo. Mes siekiame kiek įmanoma išnaudoti maksimaliai mūsų išteklius mūsų pagrindinėje darbo srityje, tai yra teisminėje veikloje. Ir šioje srityje mes peržiūrėjome, peržiūrėjome kai kurios personalo klausimus, mes taip pat e, siekime sumažinti personalą, to reikalavo taryba, remdamasi e, komisijos rekomendacijomis vienu procentu sumažinome mūsų personalą teisingumo teisme tačiau visiškai nebuvo apkarpimų. Teismo kabinete nebuvo tokių apkarpimų. Toliau įkūrė projektas. Jo esmė yra informatikos priemonių <coughs> naudojimas siunčiant e, teismo dokumentus e, piliečiams. Šita priemonė buvo 11 metų pabaigoje įgyvendinta, lapkričio mėnesį 11 metų ir mūsų 12 metų ataskaitoje yra pateikta visa informacija apie tai. Galiu pasakyti, jog šios priemonės naudojimas padidino e, informacijos saugumą. E, ir taip pat e, e, ta priemonė susijusi su racionalesniu popieriaus panaudojimu. Mes taip pat e, užtikriname kurijos tinklalapyje naują paieškos, naujo paieškos variklio panaudojimą bibliotekos katalogas taip pat yra prieinamas internete, visą tai priartina teismą prie piliečio ir užtikrina didesnį skaidrumą. Net apibendrinamas galiu pasakyti, pana pirmininkė, ir, e, jog noriu padėkoti pranešėjai ir e, dar kartą patikinu, jog teismas e, jam skirtas lėšas naudoja tikrai labai tikslingai. Ir manau, jog Parlamentas turėtų atsižvelgti į tą faktą, jog teismas nagrinėja vis daugiau visudininkesnių bylų. Dėkuoju parlamentui taip pat už politinę paramą, dėkuoju jūri, jūri komitetui už politinę e, paramą bei, bei jūsų komitetui. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju ponė generalinis sekretoriau Kalot. Dabar sutiksiu audito rūmų atstovui žodį. Dėkuoju ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, audito rūmų vardu visų pirma jums norėčiau pateikti vieną gerą žinę. Tai, kad 2011 metais audito rūmų ataskaitų skaičius padidėjo buvo, parengti 40, buvo parengtos 42 specialios ataskaitos dėl agentūrų ir decentralizuotų organizacijų, taip pat buvo pateiktos aštuonios e, specialios ataskaitos. Ta teigiama tendencija 2012 metais pasiteisino, 25, 25 e, specialiasias ataskaitas pateikė, pateikėme taip pat lankėmės ES bei e, valstybėse narėse ir už ES ribų. Temos, kurias nagrinėjome, dažniausiai yra susijusios su rizikos vertinimu. Ir didžiausia dėmesį skiriame tiems klausimams, kurie mes žinome yra įdomus biudžeto e, kontrolės komitetui, pavyzdžiui, MVI, e, kaimo plėtra, e, išmokos žemės ūkio srityje, E, taip pat išmokos žuvininkystės sektoriui, e, bendradarbiavimas su organi tarptautinėmis organizacijomis. Audito rūmai norėtų padėti parlamentui kontroliuoti, kaip vykdomas biudžetas. 2011 metai buvo tie metai, kuomet audito rūmai toliau įgyvendino savo vystimosi strategiją, pakeitė tikrinimo procedūras, taip pat standartus priderino prie naujausių tarptautinių standartų, kurios, kurie buvo patvirtinti tarptautinių organizacijų. 2009 metais buvo paskeltas naujas Elksenos kodeksas, prie kurio mes prisideriname. Ir 2011 metais pateiktos mūsų ataskaitos, e, dažniausiai yra teigiamos ataskaitos. E, ir taip pat mūsų rekomendacijų yra pakankamai gerai laikomasi e, institucijos atsižvelgdamos į mūsų rekomendacijas pagerino savo administracijų veiklą, tačiau mums yra aišku, kad reiktų geriau laikytis laiko terminų ir, ties, ir dabar dirbame ties šiuo klausimu. 2012 metais pavyko pasiekti tam tikros pažangos ir bandysime tęsti tą pažangą 2013 metais. Auditorumai norėtų būti pavyzdys, kaip būtų galima geriau valdyti personalo ir finansinius išteklius. Pateiksiu keletą e, pavyzdžių. Mums pavyko sumažinti e, kaštų. Naujas pastatas K3, jo projektas buvo baigtas laiku ir e, laikantis numatytų biudžeto lėšų, neviršijant jų, ir dabar jau to, tas pastatas yra naudojamas, taip pat galėjome sutaupyti tiesiog geriau naudodami išteklius, e, personalo išteklius, e, valymo personalo, apsaugos personalo ir kitose sritise. Ir taip pat tikimės, kad 2013 metais taip pat pasieksime gerų rezultatų. 2012, metų vidaus 2012 metais vidaus auditorius pateikė atitinkamas rekomendacijas, kurių laikosi mūsų administracija ir stengiasi gerinti savo veiklą. E, taip pat buvo e, pateikta atitinkama ataskaita. E, ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad praėjusiais metais mes šiame komitete dėl ekonominės krizės kalbėjome apie tai, kaip galėtume veiksmingiau dirbti, kaip audito rūmai galėtų pateikti daugiau reikalingų ataskaitų ir tuo pačiu taupyti lėšas. Tai buvo dilema, kurią pavyko įspręsti geriau suorganizavus darbą ir padidinus mūsų produktivumą. Ir 2012 metais audito rūmai įrodė, kad tai įmanoma padaryti ir, ir tokią veiklą tęsime ir 2013 metais. Mūsų veiklos ataskaita buvo pasiusta e, komitetui. Prieduose rasite įvairius e, išsamius skaičius. Taip pat mielai atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju, dėkoju. Ponui Garsijai. Toliau suteiksiu žodį ponui Vesleik. Jis yra Ekosoko generalinis sekretorius. Prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū komiteto nariams už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje <clears throat> ir už suteiktą galimybę pasisakyti trumpai. Kaip žinote, per pastarosius keturis, penkerius metus ekonomikos socialinių reikalų komitetas išplėtojo su vidaus kontrolės ir priežiūros sistemas siekiant maksimalaus skaidrumo ir veiksmingumo. Taip pat buvo parengti ataskaitų tikimo mechanizmai, kurie per pastarosius metus buvo teigiamai vertinti siekiant e, užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Du bendro pobūdžio aspektus noriu paminėti. Pirmiausiai bendradarbiavimo susitarimas su regionu komitetu, kuris buvo minėtas diskusijoje su parlamento generaliniu sekretoriumi Klausu Vėlė. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, būdama politinė institucija, mano, kad šis bendradarbiavimo susitarimas atnešė daug teigiamų rezultatų per vidutinės trukmės bendradarbiavimo laikotarpį. Buvo užtikrintas saveikumas didesnis ir tai yra geras pavyzdys, kaip nepriklausomos institucijos gali išlaikyti savo savarankiškumą ir sutaupyti nemažai lėšų. Manau, kad mes tokiu būdu e, rodome pavyzdį, kurio galėtų pasiekti kitos institucijos. Savai suprantama, toks bendravimas e, turi būti grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu ir mes tokį pasitikėjimą e, bendrabiaudami su regionų komitetu turime. Manau, kad mes atsakingai naudosime lėšas, kaip ir naudojame jas per pastaruosius metus, vadovaudamėsi e, komisijos nario Levandovskio raštuose išdėstytomis gairėmis. <clears throat> Mes glaudžiai bendradarbiaujame su jūsų komiteto nariais, pranešėjais. Vicepirmininkas Kravčiukas buvo susitikęs su pranešėju Dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo vakar esame pasirengę suteikti papildomas informacijos. Dėl 2011 ataskaitos noriu pabrėžti auditorumų kolegų puikiai atliktą darbą. Su auditorumais visuomet puikiai bendradarbiaujame. Jie atkreipė dėmesį į nedidelio masto, tačiau vis tiek trūkumus nes stengsime juos pašalinti vadovaudomis auditorumo rekomendacijomis. 12 metų spalio 12 dieną komitetas gyvendino atitinkamas gairias dėl vienos iš agentūrų ir e, tose gairiose daugiau dėmesio skiriama biudžetinių lėšų panaudojimo galimybės, ypač e, atsižvelgiant į būtinybę tas lėšas taupyti. Ir mes gyvendiname atitinkamas rekomendacijas, <clears throat> ypač susijusias su darbuotojų atlyginimu ir jų darbo sutartimis. Mes e, džiaugiamės, e, kad komitetas teigiamai vertina mūsų biudžeto vykdymą, tačiau puikiai suprantame, kad turi būti pašalinti nustatyti trūkumai. Ačiū uždėmesi. Ačiū generaliniam sekretoriui. Vesliai dabar suteiksiu žodį regionų komiteto generaliniam sekretoriui, ponui Štal. Pane pirmininkė, pirmiausiai e, norėčiau jūsų paprašyti steigti galimybę steigti žodį ponui Lebramus administracinio komiteto pirmininkui. Jis e, atsakingas už e, komiteto veiklos e, politinį įvertinimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip, kaip ir buvo pasakyta, mes e, kartu dirbsime su generaliniu sekretoriumi. Aš tapau finansinio administracinių klausimų komiteto pirmininkų regionų komitete ir regionų, galiu patikinti, jog regionų komiteto politikai skiria labai daug svarbos bendradarbiavimui su jūsų komitetu ir apskritai su parlamentu. Aš pateiksiu keletą politinių daugiau komentarų e, apie mūsų veiklą 11 metais. Mes e, daugiausiai dėmesio skyrėme tam, kad e, regioninės politikos reformos regioninės plėtros e, kontekste daugiau būtų išklausomi regioninių struktūrų atstovai. Mes e, taip pat skiriame daug dėmesio daugiametės finansinės programos klausimui bei sangaudos politikai ir su pirmininkaujančia Vengrija. Mes e, pateikėme dokumentą dėl 2020 strategijos, dėl naujos e, finansinės e, daugiametės programos, bei dėl kitų klausimų, subsidiarumo e, klausimo. Aišku, šios politinės gairės buvo pratestos ir 12 metais. Mes priėmėme sprendimų, taip pat, kurie buvo suderinami su mūsų pateiktomis nuomonėmis ir tai susiję visų pirma su uh, sanglaudos politika, su regi, tarpinės grandies regionų e, įvardyjimu, taip pat e, e, teritorinio vystimo strategija bei struktūrinių fondų panaudojimas bei strategija 2020. Šiame kontekste mes pabrėžėme, jog vietinės valdžios struktūros Europos semestro kontekste turi atitinkamai dirbti. E, Norėčiau pabrėžti, ponė pranešėja, puikius regionus tarp e, parlamento pranešėjų ir regionų komiteto ir ypač gerą bendradarbiavimą tarp regi komiteto ir koter e, komisijos e, regionų komitete. Šie kontaktai buvo labai turiningi ir tai leidžia ES lygmenių apibrieštas politikas konkretizuoti vietinių lygmenių. E, Aš norėčiau Jūs pakviesti į mūsų administracinių, finansinių ir institucinių e, reikalų komiteto posėdį, kai tuo būdu Jūs geriau įsivaizduosite, kokie yra e, mūsų interesai e, šioje srityje. Dėkuoju Jums uždėmesi ir dabar perdodu žodį techniniams komentarams generaliniam sekretoriui regionų komiteto dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ačiū kolegai, žodis generaliniam sekretoriui. Po pirmininkė, gerbimo pranešėja, trumpai norėčiau pakalbėti apie kai kuriuos administracinius aspektus. Norėčiau pradėti nuo to, kad regionų komitetas atsižvelgia tiek į audito rūmų, tiek į biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūroje gautus e, biudžetą tvirtinančios institucijos rekomendacijas ir mes e, vadovaudomis ir remdamis šiomis rekomendacijomis e, atlikome atitinkamus sisteminius veiksmus ir prižiūrėjome bei kontroliavome, kaip jie yra įgyvendinami. 2011 metais mes negavome 2009, tiksliau 11 negavome jokių rekomendacijų, taigi neturime į ką atsižvelgti, 2010 tokių buvo dvi, mes į jas atsižvelgėme. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad buvo iš parlamento pusės gautas prašymas pateikti atitinkamą ataskaitą dėl bendrabiavimo sustarimo su Ekosoku. Ta ataskaita mes pateikėme, joje yra daug svarbios informacijos apie tai, kad bendradarbiaujant tarp šių dviejų institucijų buvo sutaupyta nemažai lėšų. Dėl kitų rekomendacijų, kurios buvo pateiktos vykdant biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Tai yra raginimą viešinti savo finansinius interesus regionų komiteto nariams. Tai regionų komitetas atsižvelgia į šį raginimą. Mūsų valdyba nusprendė, kad regionų komiteto nariai privalo deklaruoti savo finansinius ir kitus interesus ir galima atitinkamą informaciją dabar sužinoti, įgauti. Administracijai e, svarbi tema buvo geresnis biudžeto išlaidų planavimas, buvo sustiprinta kas mėnesinė biudžeto išlaidų priežiūra. 2011 metais e, savo <clears throat> biudžeto e, įgyvendinome tinkamai 97 procentus asignavimų įsipareigojimus, 95 procentus asignavimų mokėjimams sugebėjome įvykdyti. 2012 metais mes taupiai naudojame biudžeto lėšas ir e, jau e, šiame biudžete pasiūlėme nemažų mastų sumažinti atskiras biudžeto eilutes ir e, biudžetą tvirtinanti institucija patvirtino šį e, biudžetą ir e, mes sugebėjome, nepaisant sutaupytų biudžeto lėšų, tinkamai vykdyti savo veiklą. Daugiau nei 65 procentai regionų komiteto išlaidų skiriama darbuotojų atlyginimams ir pastatų išlaikymui. Todėl sutaupyti e, būtinų mastų biudžeto lėšas galima tik tai pasitelkus labai nedidelę dalį bendro biudžeto ir tai yra pakankamai rimtas iššūkis. Būtent dėl šios priežasties regionų komitetas <clears throat> svarbių ilgalaikių tikslų laiko administracijos darbo pagerinimą. Su biudžeto kontrolės komitetu reikės diskutuoti apie regionų komitete vykdomą vidaus audito procedūrą, čia galime pasiremti audito rūmų patirtimi ir atlikę šį vidaus įvertinimą mes sugebėjome e, pagerinti sąveikavimą tarp e, sąveiką tarp politinių veiksmų planavimo ir administracijos darbo. <clears throat> Ir dabar deriname savo administracinius veiksmus su politiniais sprendimais, siekdami staupyti daugiau lėšų. Esu pasirengęs atsakyti papildomus klausimus. Ačiū uždėmesi. Ačiū generaliniam sekretoriui ponas Štal. Dabar suteiksiu žodį generaliniam sekretoriui Hardenui. Jis yra Europos ombudsmeno tarnybos atstovas, prašau. Ačiū pirmininkė už tai, kad sutikite žodį. Nepaisant to, kad laiko turime nedaug, aš savami suprantama džiaugčiausi galėdamas atsakyti į komiteto narių klausimus. Pone Češkovai, Aš pasiunčiu atsakymą raštu į jos paklausimą dėl tolesnių veiksmų susijusių su ombudsmeno tarnybos sprendimais susijusiais su e, biudžeto vykdymo patvirtimo procedūra dėl 2010 metų. 2011 metai buvo pirmi metai, kuomet e, buvo įgyvendinama 2010 rugsėjai patvirtinta ombudsmeno tarnybos veiklos strategija. Joje buvo pabrėžti ir nurodyti tam tikri tikslai ir lūkesčiai ir mūsų siekiai šios tikslus įgyvendinti. Du strategijos tikslai buvo, sus, buvo susiję su geresnių rezultatų, greitesnių pasiekimų. Kalbant apie geresnius rezultatus, tik vieną dalyką noriu paminėti. Tai yra mes pasisėmėme įkvėpimo iš Švedijos kolegų, kurie tikrino Švedijoje, agent, Švedijoje veikiančių agentūrų veiklą ir patvirtino vizitų, ombudsmeno vizitų ES agentūrose programą. Ta programa tapo labai rimta priemonė siekiant e, pagreitinti apsikeitimą teigiamą patirtimi tarp agentūrų. Taip pat e, vienoje, vienas iš rezoliucijos biudžeto vykdymo patvirtinimo 2010 metų biudžeto aspektų buvo e, susijęs su tinkamesnių gaunamų skundų svarstymu į pateiktas rekomendacijas mes iki 70 procentų 2011 padidinome priimtinų skundų skaičių ir <clears throat> čia nuo 70 iki 85 procentų. Aš tikras, kad 2013 metais mes <clears throat> atitinkamą 85 procentų tikslą taip pat pasieksime, 2011 taip pat suplanavome esminį tarnybos veiklos restruktūrizavimą, kuris buvo pradėtas įgyveninti 12 sausio 1. Planavimo darbai buvo atlikti 2011 ir apie restruktūrizavimo pobūdį detaliau nepasakosiu. Ši informacija pateikiama išvadas tvirtinančio pareigūno metinėje ataskaitoje už 2011 metus parlamento biudžeto vykdymo patvirtimo rezoliucijoje kalbama apie turimų asignavimų panaudojimą ombudsmeno biudžete. Parlamentas paragino geriau panaudoti gaunamas lėšas. 2010-aisiais jos sudarė 89,6 procentus, 2011-aisiais asignavimų panaudojimas siekė 92,4 procentus. Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad 2012 metų kol kas nepatvirtintais duomenimis, negalutiniais e, panaudojimo lėšų e, signavimo apimtis sudaro 95 procentus. Mes toliau sieksime šios skaičius pagerinti. Ačiū pirmininkė, ačiū generaliniam sekretoriui. Steiksiu dabar žodį Europos duomenų apsaugos pareigūną tarnybos generaliniam sekretoriui ponui Toksui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip žinote, Europos domenų apsaugos pareigūnas yra pati mažiausia ir jauniausia ES institucija, kuri išvardinta finansų reglamente kaip jau buvo minėta šiandieninėse diskusijose, e, ši institucija E, stebi duomenų pasikeitimo procesą ir mes taip pat e, konsultuojame teisėkuros institucijas dėl ES politikų ir dėl jų teisėkuros pasiūlymų. Taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad per pastaruosius keletą metų mūsų darbo apie apimtis vis didėjo ir to priežastis yra kelios. Tai yra Lisabono sutarties įsigaliojimas, nes tai E, reiškia daugiau veiklos duomenų apsaugos srityje e, ir mus daugiau kreipiasi institucijų e, dėl konsultacijų. Taip pat, aišku, mūsų darbo apimtis didina ir spartus technologijų vystimasis. Mes Kalbame apie skaitmeninę darbo tvarkę ir tai taip pat e, padidins mūsų konsultacinio darbo e, apimtis. Taip pat kalbant apie mūsų stebėsenos darbą, iš tiesų yra daug atvejų, kai reikia stebėti duomenų e, pasikeitimo procesus. E, ir tokiu būdu mūsų darbas ženkliai padidėjo. Taip pat e, darbo didėja ir dėl to, kad mes bendradarbiavame su nacionaliniais duomenų apsaugos pareigūnais. Paminėjau tai, ponė pirmininkė, kad jūs suprastumėte, kodėl mums reikėjo nuoseklios, bet tvarios plėtros politikos pastaruoju metu ir kodėl. E, ir, ir, ir labai puiku, kad parlamentas paremė šią politiką. 2010 metais e, Veiksmų apimtis, apimtims yra skirta 39, numatyti 39 veiksmai, 2011 50. Aš norėčiau pabrėžti, kad nors mes kalbame apie, pen, apie 50 procentų e, daugiau e, personalo, tai kal, bet kalbame ir apie 78,8 procentų um, biudžeto įvykdymo padidėjimą. 7, atsiprašau, 7,5 procentus tik biudžeto padidėjimo, taigi mes darome viską, kad kiek įmanoma geriau panaudotume e, savo biudžetą ir aš norėčiau padėkoti šio komiteto nariams, kurie labai veiksmingai dirbo remdami mūsų instituciją. Ir ypač norėčiau padėkoti kolegai Derek Von. Kalbant apie 2013 metus, mums reikia dviejų papildomų pareigūnų. Vienas iš jų dirbs informacinių technologijų, kitas priežiūros rytyje. Pone pirmininkė, aš praėjusią savaitę parašiau poniai Českovai apie mūsų institucijos biudžeto įvykdymą 2011 metais. Aš visų skaičių čia nekartosiu, tik baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, apie tai, kur kaip mes elgsimės ateityje. Nuo 2009 metų mes vykdome savo institucijos restruktūrizaciją, ji buvo baigta 2011 metais ir į mūsų instituciją buvo įtrauktas e, informacinių technologijų politikos skyrius ir mes didiname, geriname e, biudžeto įvykdymo e, procentą. 2012 metais jis sieks netgi 90 procentų. Taigi, manau, kad mūsų veikla tikrai yra ambicinga ir mes sieksime dar ambicingesnių rezultatų šiemet. Ir taip, baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad kalbant apie 2013-2014 metų strategiją, reiktų paminėti, kad 2011 metais mes pradėjome strategijos peržiūrą. Ir tame skyriuje dirba žmonės, kurie e, konsultuoja institucijas. Ir norėčiau padėkoti e, kolegas iš audito rūmų, kurie pateikė mums e, daug patarimų, kaip galima veiksmingai peržiūrėti mūsų veiklą. Taigi mes galvojame, kaip veiksmingiau organizuoti darbą ir padidinti duomenų apsaugą Europos Sąjungos lygmenių. Ir todėl norėčiau parodyti jums šį dokumentą, kuris bus pristatytas e, šį vakar. Tai yra mūsų strategija 2013-2014 metams. Ir, ir Toje strategijoje yra įvairios temos, kurios buvo diskutuotos šiuose parlamento rūmuose anksčiau. Taip pat kalbama apie esminius e, rodiklius ir apie mūsų veiklos rodiklius e, ir mes juos e, ir ateityje vertinsime ir bandysime gerinti. Ir ateityje galėt, galėsime pateikti Jums ataskaitą, kaip mums vyk, pavyk, kaip mes vykdome šitą priežiūrą ir, ir ją įgyvendiname. Dėkoju, dabar prasideda diskusijos ir suteiksiu žodį kolegai Odį. Prašau, Žanpie. Merci, monsieur le président. <laughs> Ačiū pirmininkai labai trumpai. Būtų įdomu ir būtų labai svarbu daugiau informacijos keistis su regionų komitetu. Galite prisiminti mano e, <clears throat> kritikai sakytą pasidalijamajam valdymui. Asmeniškai jaučiausi e, labai nepatogiai diskutuojant dėl taisomojo biudžeto <clears throat> turint omenyje, kad mums trūksta 9 milijardų eurų 2012 metų įsipareigojimams padengti 2013 metų biudžet, biudžete ir mm, jeigu mes nesugebėsime tokius spragų užpildyti, nesugebėsime pagerinti institucijų veiklos. Biudžeto kontrolės komitetas įvertino finansinį e, ciklą ir aš paprašiau, kad audito rūmai galėtų ir turėtų galimybę iš anksto pradėti skambinti pavojaus varpais, jeigu atsirastų tikimybė pasikartoti tokiai biudžetiniai situacijai, kuri įvyko uh, 2012 metais. Pirmininkas, ačiū, atsiprašau, kad pranešėjai nesutikiu žodžio prieš tai, žodis ponė Česku. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pratesti tai, kas jau buvo anksčiau pasakyta, užduoti kelis klausimus. Vienas iš svarbiausių klausimų yra procedūrinio pobūdžio. Auditorumo atstovas minėjo tarybą, tačiau šiandien tarybos biudžeto vykdymo tvirtinimas nėra svarstamas, taigi apie tai nekalbėsiu. Dėl auditorumų vieną pastabą turėčiau, taip pat jis susijusi su ekonomikos socialinių reikalų komiteto darbuotojo atveju, apie kurį buvo kalbėta. Vakar kalbėjausi su Ekosoko atstovu. Manau, kad Dabar norėčiau grįžti prie klausimo, kurį noriu užduoti, siekiant užtikrinti, kad ta problema ir klausimas yra sprendžiamas, galbūt jau yra išspręstas susijęs su šio darbuotoju. Dėl ekonomikos socialinių reikalų komiteto ir kitų institucijų biudžeto vykdymo patvirtinimo noriu pasakyti, kad kalbant apie ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą noriu paklausti, kaip jūs naudojate, naudojate ryšiams skirtas lėšas, ar daugiau informuojate visuomenę apie jūsų komiteto veiklą dėl bendradarbiavimo su regionų komitetu, ar yra įmanoma gauti informaciją apie tai, kiek lėšų sutaupyta bandant pasidalinti e, administracinėmis funkcijomis tarp šių dviejų komitetų. Kitas klausimas, kaip e, ekonomikos socialinių reikalų komitetas <clears throat> dalyvauja e, tarybos turimo iki mokyklinio ūkdymo infrastruktūroje ir kokiu lygiu lankosi sankrų komiteto darbuotojai gali e, šią infrastruktūrą šią infrastruktūrą naudotis. Taip noriu paklausti, kaip pasirinkate e, institucijas iš išorės, kurios teikia jums atinkamas paslaugas. 2010 m. biudžeto vykdymą tvirtinant, mes siūlėme naują e, sistemą kelionių išlaidų padengimo, kuri grindžiama realiomis išlaidomis. Ir ta sistema turi būti patvirtinta taryboje. Jeigu bus patvirtinta, tuomet eh, per perinamą laikotarpį dvi sistemos veiks lygiai grečiai, bus eh, atlyginami eh, realus, atlyginamos real, realios tikrosios kelionių išlaidos ir veiks to pačiu laiku senoji sistema. Noriu paklausti, kiek laiko tos dvi sistemos veiks lygiai grečiai ir ar komiteto nariai per perinamą laikotarpį galės laisvai pasirinkti vieną iš dviejų sistemų. Kitas klausimas susijęs su dokumentų tvarkymo sistemos modernizavimu ir informacinių technologijų infrastruktūros sistemos modernizavimu, kokia būklė dabar yra šie procesai. Dabar noriu užduoti klausimus regionų komitetui dėl SISPEP2 sistemos ir intraneto sistemos įgyvendinimo, įdėgymo, kokia yra dabar padėtis. Jeigu e, pareiškiami pageidavimai dėl vertimo raštu ir jūs negalite patenkinti poreikio, kai pasirinkate vertėjus raštu iš išorės. Pagal kokius kriterijus dėl videokonferencijų, ar videokonferencijomis yra naudojamasi ir kai padengiamos kelionių išlaidos susijusios su videokonferencijomis regionų komitete, čia atrodo, kad laiko turime labai nedaug, kad e, gautume atsakymus iš jos klausimus. Dabar ombudsmeno tarnybos atstovų noriu užduoti klausimą. Noriu paklausti, kiek kainuoja dėmesio atkreipimo kampanija, kiek kainuoja vaizdo klipų filmavimas, elektroninis aplinkraštis siekiant pagerinti ombudsmeno tarnybos žinomumą. Jūs kalbėjote taip pat apie profesinės plėtros planus, galbūt daugiau galėtumėte apie tai papasakoti, noriu paklausti, kokie projektai informacijų technologijos rytė buvo gyveninti ir kokie perkelti į tolesnę ateitį dėl tai duomenų apsaugos pareigūnų noriu užduoti klausimus. Jūs uh, parengėte laikinas instrukcijas, susijus, vidaus naudojimo instrukcijas dėl naujų darbuotojų įdarbinimo. Uh, ar e, tie darbuotojai samdomi bendradarbiaujant su EPSO tarnyba, ar ne, kodėl įsteigėte du naujus etatus skirtus e, seksualiniam priekabiavimui, ar tai reiškia, kad seksualinio priekabiavimo atveju padaugėjo ir kaip e, jūs sprendžiate tokias problemas savo struktūros viduje. Taip pat <clears throat> jūs įsigijote specialią programinę įrangą mm, skirtą domino apsaugai. Galėtumėte galbūt daugiau informacijos apie šią programinę įrangą pateikti ir jos teikiamą naudą. Tiek būtų mano klausimų skirtų institucijoms, už kurias aš esu atsakinga. Dabar mano kolegos Černeskio parengti klausimai. Teisingumo teismo ir auditorų. Takže děkuji ještě za možnost eh, je přednést. Eh, Frau, Frau Kollegin. Hm. Ich gebe Ihnen die Gelegenheit, wir werden allerdings in fünf Minuten keine. Suteikiu Jums galimybę užduoti tos klausimus, tačiau po penkių minučių mes nebeturėsime vertimo, todėl kyla klausimas, ar nereikėtų paprašyti iš šios klausimus atsakyti raštu. E, Bet dabar suteiksiu Jums žodį kolegos Černeckio vardu. Norėtumėte užduoti tuos klausimus? Žádat o písemné zodpovězení e, otázek, které jsem znesla a určitě není. Aišku, mes galime, sutiksime ir e, jeigu bus atsakyta raštu į mūsų klausimus, lygiai tas pats pasakytina ir apie klausimus pono Černeckį vardu. Taip pat galima juos atsakyti raštu, tad e, tuo būdu galėsim suteikti žodį kitiems kolegams, kurie dar nori paklausti. Ja, noch, koleg... Vienas kolega norėtų užduoti klausimą, tai yra kolega Kalfin. E, prašau kalbėti trumpai ir dėkoju Jums už Jūsų supratingumą ir pasirengimą pateikti klausimus raštu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti du klausimus. E, norėčiau kreiptis į audito rūmus ir į teisingumo teismą. Kalbant apie Europos teisingumo teismą, mes žinome, kad ten dirba daug vertėjų juristų, lingvistų juristų. Jie verčia įvairias bylas, todėl norėčiau paklausti, ar ar tai yra tik tai e, Luksemburgo teismo, teismo darbuotojai ar, ar pasire, pas, pasitelkiant informacinės technologijas galim, gal, galėtų tie žmonės dirbti iš išorės kažkaip. Gal tokiu būdu būtų galima sutaupyti lėšas. Ir toliau kitas dalykas, ar jūs matote kažkokius konkrečius rezultatus Jūs kalbėjote apie tai, kad buvo E, įgyvendintos rekomendacijos audito rūmų, o kaip, pagal kokią sistemą jūs vertinate, kaip įgyvendintos tos rekomendacijos, ar jūs teikiate kažkokias ataskaitas, ar mes galėtume gauti informacijos apie tai. Ir paskutinis dalykas išorės auditorių ataskaita dėl e, audito rūmų, ar ji bus pateikta biudžeto kontrolės komitetui ar ne, nes aš norėčiau paži... peržiūrėti ją. Ir toliau bendro pobūdžio klausimas. Man tikrai patiktų, jeigu pateiktumėte atsakymą raštu. Čia klausimas visoms institucijoms. E, man labai patinka e, tai, ką pasakė ombudsmeno institucijos atstovas apie. E, rodiklius atitinkamus veiklos. Manau, kad tokius veiklos rodiklius e, turėtų įvesti visos institucijos ir ar jūs manote, ar būtų galima teikti ataskaitas apie juos. Ir kitas klausimas, tai yra ponės Českova klausimo pratesimas, ar jūs naudositės naujomis informacinėmis technologijomis, kad jūsų darbas būtų efektyvesnis ir skaidresnis. Ar jūs matote, numatote kažkokias priemonės šioje srityje? Dėkoju, kolega Kalfin. Deja, mes neatsakys, ne, nesugebėsime išklausyti atsakymų žodžiu, todėl norėčiau kreiptis į visų institucijų atstovus su prašymu, ar jūs negalėtumėte raštu atsakyti į klausimus. Tai buvo žodžių užduoti klausimai, bet ar jūs negalėtumėte juos pateikti atsakymų raštu? Matau, kad jūs linksite galvomis. Tai todėl norėčiau padėkoti Jums viso komiteto ir pranešėjos vardu už Jūsų pasisakymus ir mes lauksime Jūsų atsakymų į klausimus raštu. Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Bet ponė pranešėja dar norėtų pasakyti. Českova.